más tarde, por la mañana más tarde. Vamos. Good day. Good day, everybody. Labas rytas visiems. Tęsame darbą. Mūsų lauk... Jau vakar dirbome visą dieną, visą ilgą dieną. Šiandieną mūsų laukia lygiai tokia pat ilga diena su rytinėmis ir papietinėmis sesijomis. Ir dabar darbo atvarkės 12 punktas. Tai yra jungtinis Teisės reikalų komiteto ir piliečių laisvių teisingumo ir vidaus reikalų komiteto posėdis dėl 2014-2020 metų teisingumo programos. Išklausysime pranešimo projekto pristatymą dėl 14-20 metų teisingumo programos turime Libė vardu paskirtus du pranešėjus. Filip Kleis ir Luigi. Luigi, Filip Kleis, e, Libė komiteto vardu ir Teisės komiteto vardu ponas Luigi Berlinguer. Čia vadovaujamės įprasta teisėkuros procedūra ir pagal 51 darbo tvarkos taisyklių straipsnį bendradarbiauja Libė ir Jūri komitetai. palaikome tarpusavį glaudžius ryšius ir prieš suteikdamas žodį pranešėjams pasakysiu, jog galutinis terminas teikti pakeitimus yra Liepos 5 diena. 12 val. dienos. Pakeitimus svarstysime rugsėjo 19 dieną, o balsavimas numatytas lapkričio 26. -ąją. Dabar išklausysime ponios Kasteks, jūri komiteto vicepirmininkės pranešimo. Ji pakomentuos šį klausimą, o paskui suteiksime žodį pranešėjams, kurie pristatys pranešimo projektą. Pone Kasteks. Labadiena visiems, dėkoju ponė pirmininkė, mėly kolegos. Kaip pirmininkas ponas Lopes Aguilar ką tik ir sakė, kalba eina apie tikrai gero, puikaus bendradarbiavimo tarp mūsų komitetų, Libė ir Jūri komitetų tasą. Programoje yra kalbama apie tris jau esamus e, tikslus ar sritis bendradarbiavimo kova su narkotikų vartojimu, bendradarbiavimas teisingumo srityje, civilinėse ir baudžiamosiose bylose nuo 14 iki 20 metų apimant šį laikotarpį. Labai svarbu yra, kad sąjunga skirtų reikiamas lėšas programoms, kurio, kuriomis siekiama įgyvendinti teisingumo srities politinius ir praktinius tikslus ir ypatingai čia siekiama susitelti ties tarp valstybinio pobūdžio klausimais ir norime juos spręsti būtinai koordinuotai. koordinuotai. Komisija šios programos įvedimui numatė 2,472 milijono eurų. 472 milijonai eurų numatyti šiai programai finansuoti iš 2014 iki 2020 metų daugiametės finansinės programos. Ir abu komitetai, dirbantys šiuo klausimu, rengdami pranešimą, privalo aptarti tikslus numatytus ir programos įgyvendinimo aspektus, tam, kad programa būtų įgyvendinama kiek įmanoma veiksmingiau. Ir be abejo, jums patiems palieku siūlyti pakeitimus dar, patobulinimus pranešimui, nors jis jau dabar, mano manimu, yra parengtas gana geras, tad dėkoju nuoširdžiai abiems pranešėjams, ponui Kleis ir ponui Berlingver. Manau, kad pranešimas mums visiems bus labai naudingas ir patobulins pirminį komisijos pasiūlymą. Taigi dar kartą ačiū, sveikinimai pranešėjams ir vėl atiduodu žodį pirmininkui ponui Lopes Aguilar. Ir dabar žodis turėtų būti teikiamas pranešėjams. Nematau pono Berlinguer, jis matyt bet kurią akimirką atvyks į salę, Tuomet žodis teikiamas ponui Philip Kleis. Ačiū, ponė pirmininkė. Teisingumo programa, kuriai parengėme savo pranešimo projektą, apima tris programas pilietinių laisvių, baudžiamosios teisės ir prevencijos bei informacijos e, kampanijas prieš narkotikų vartojimą. Tai yra programos, kuriuose dar buvo aptikta kai kurių trūkumų, per mažai lankstumo elemento numatyta, per mažai iniciatyvų kuriama, kurios galėtų kurti papildomą europinę naudą. Netinkamas yra įgyvendinimas nacionaliniu lygiu, paskirstimas nevienodas ir taip pat trūksta įvertinimo tos iniciatyvos reikšmės ar svarbos. Pateiktame pranešimo projekte mes su ponu Berlinguer stengiamės pašalinti tuos trūkumus. Manome, kad projektai, kurie finansuojami pagal šią programą, turėtų kurti aiškę papildomą europinę naudą. Ir išvelgtumėm tą naudą būtent galvojant apie indėlį kuriant e, teisingumo bendrą Europos er-, erdvę. Ir be abejo, reikėtų būtinai atsižvelgti ir į subsidiarumo principą, galvojant apie tarpvalstybinį poveikį, nes tai numatyta ir sutartyse. Taip pat reiktų kalbėti ir apie nacionalinės programas, kurios, kurioms turėtų būti galimybė mm, prisijungti prie tarpvalstybinių pobūdžio programų vykdomų. Kartais galėtų nutikti taip, kad kalba tampa kliūtimi, nes neretai yra taip, kad teisėjai kalba tik savo gimtają kalbą Ir tuomet tampa sudėtinga gyvendinti kai kurios programos aspektus, pavyzdžiui, abipusi pasitikėjimą, abipusi pripažinimą ir bendradarbiavimą. Programos pagrindiniai dokumentai komisijos taip pat visuomet skelbiami tik anglų kalba. Ir tai galėtų reikšti, kad iš esmės tokiu būdu netiesiogiai yra daromas spaudimas patiems paraiškų teikėjams, jas formuluoti irgi anglų kalba, nors taip neturėtų būti, nes iš principo yra numatyta galimybė teikti mm, dokumentus, paraiškas bet kuria bendrijos oficialiaja kalba. Tačiau jeigu viskas yra um, formuluojama angliškai, visi pagrindiniai dokumentai formuluojami angliškai, tuomet ir paraiškų teikėjai orientuojasi būtent į anglų kalbą. Ir taip pat e, reikia pasakyti, kad tai turi ypatingai neigiamos reikšmės toms e, valstybėms narėms, kuriuose anglų kalba a, e, nėra mm, gimtoji piliečių kalba arba kurioje ji nėra taip plačiai vartojama kaip užsienio kalba. Mes juk esame už vienodas galimybės, už lygės teisės, todėl norėtumėm, kad būtų finansuojami mokymai, kalbų kursai teisėjams, be kitako, ir taip pat visi svarbus dokumentai būtų skelbiami visomis ES kalbomis, tam, kad būtų užtikrinama geresnė ir geografinė sklaida. Dėl informacijos ir skaidrumo aspekto užtikrinimo piliečių atžvilgių. Tai yra būtinybė, galvojant apie tinkamą programos įgyvendinimą. Manytume, kad reikėtų kasmet teikti įvertinimo ataskaitas apie programos įgyvendinimą ir 17 metais būtų galima dar ir tarpinę ataskaitą, vidurio laiko tarp ataskaitą pateikti prieš pateikiant 2021 metais ataskaitą už visą programos vykdymo laikotarpį. Taip pat prašytumėm komisijos um, matyti lankstesnį, atviresnį požiūrį. Um, paraiškų teikėjų atžvilgių. Yra atitinkamas tinklapis su, sukurtas, bet reikėtų jį dar praplėsti, kad ne tik apie tam tikrus projektus e, būtų kalbama, bet ir e, platesnė informacija pateikiama. Komisija turėtų dirbti to link ir tą yra pažadėjusi, tad tai vertiname palankiai. Ypač svarbu yra skatinti kriterijus atitinkančius e, projektus ir numatyti tą teisės aktuose. Toks ir buvo iš pradžių planas, bet paskui su šešėliniais pranešėjais konstatavome faktą, kad sutinkame dėl to, jog e, matyti taip daroma nebus, atsižvelgiant į pirminį pasiūlymo projektą. Ir tai nereiškia, kad mums ta mintis nepatinka, bet tiesiog bus taip, kad apie tos projektus bus kalbama konstatuojamuose dalyse, o nenorminėje teksto dalyje narkotikų vartojimas. Be abejo, reikia kovoti su tuo ir čia aktualus yra policijos bendratarbiavimas, prevenciniai veiksmai, pagalba teikiama ir tiek komisija, tiek taryba reiškia nerimą dėl to, kaip yra vykdomos įvairios narkotikų vartojimo prevencijos programos dabar. Aš jas vadinčiau represyviamis ir prevencinėmis. Reikėtų būtinai numatyti reikiamą finansavimą būtent toms programoms ir taip pat reikėtų pabrėžti, kad mes e, savo pranešime ir toliau kalbame apie šios programos įgyvendinimą. Taip pat neretai būdavo sakoma, kad šiai programai yra skiriama, skiriamos gana kuklios lėšos, tik tai jeigu pažvelgsime į bendrą ES biudžeto kontekstą, gali pasirodyti nedaug, bet vis dėlto tai yra beveik pusė milijardo eurų. Tai jau šis tas ir aš manyčiau, kad reikėtų tiesiog stengtis kiek įmanoma geriau panaudoti esamas lėšas, jau paskirtas lėšas. Uh, ir pritraukti galbūt papildomų finansavimo šaltinių. Tikimės, kad sutinkate su tikslais, įvertinimo kriterijais, kuriuos mes siūlome, stengiamės e, judėti į priekį. Ačiū Jūri komitetui, sekretoriatui ir kolegai Berlinguer už puikų bendradarbiavimą likščiolinį. Ir su nekantrumu lauksiu jūsų visų pasiūlymų, kaip patobulinti pranešimą. Ačiū. E, Ačiū. Ačiū, pana Klesiu. E, ar yra norinčių sureaguoti? Jeigu ne, tuomet steiksiu žodį pranešėjai Berlingverai. Čia atsiprašau, nepastebėjau vieno kolegos. Ačiū pirmininkė. Tęsime diskusiją olandiškai, taip kaip ją pradėjome. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai už puikų bendradarbiavimą iki šiol. Manau, kad e, abu komitetai sutarė dėl pagrindinių pranešimo aspektų, svarbiausių temų, į kurias reikėtų kreipti dėmesį. Jūri komiteto pirmininko pavaduotojas teigia, kad mes nežinome, kiek yra skiriama numatoma lėšų, tačiau manau, jog būtina abiems komitetams e, nepamiršti, kas vyksta aplinkui, nes biudžeto e, komiteto nariai dažniausiai daugiau lėšų skiria žemės ūkiui Kitoms sritims šiuo mes atsakingi už teisės saugos politiką, turime būti apdairūs, nes atkreipiu dėmesį į tai, kad šią biudžeto eilutę būtų galima panaudoti daug veiksmingiau, reikėtų paraginti įvairias institucijas, valstybės narės, kad tas lėšas įsisavintų daug geriau. Trečias pastebėjimas susijęs su teisėjų advokatų kitų teisininkų profesinių rengimų, ypač e, Europinės teisės srityje. Ir e, aš surinkau informaciją, pasidomėjau, kaip e, ir kokia yra padėtis šioje srityje ir galėjau padaryti išvadą, kad tikrai dar daug ką galima gerinti. Prašės kalbėjo apie kalbų mokėjimą. Aš e, taip pat manau, kad būtų gerai, jei teisininkai Europoje e, galėtų susikalbėti tarpusavėje svarbiausiomis ES kalbomis ir todėl reikėtų skirti daug dėmesio ir paramos kalbų mokymui. Pranešėjas e, atkreipdėmėsi į tai, ar reikėtų išvardinti ar ne tas institucijas, su kuriamis bendradarbiaujame Sabėjome, kad jeigu tos institucijos e, yra neminimos, tai joms susidaro įspūdis, kad jos negali dalyvauti bendradarbiavime, tačiau atrodo, jog pranešėjas rado tinkamą šios problemos sprendimą. Kitas klausimas, pana pirmininkė, ko pasieksime šią programą įgyvendindami 19 ir 12 pakeitimai, juose aiškiai siūloma nustatyti kriterijus, e, vertinimo kriterijus tų tikslų, kuriuos turime pasiekti ir juos turėsime nustatyti artimiausių metų. Dar du atskiri pastebėjimai. Pritariu pranešėjo pastebėjimui dėl druks programos ir jos e, prevencinės dalies. Tikiuosi, kad komisija dėl šios programos suteiks daugiau informacijos, tai yra kovos su narkotikais programa. E, ir vien tik tai taikydami represinės priemonės, kovant su narkotikais, e, gerų rezultatų bent jau Niderlanduose ne, nepasiekėme. Reikėtų apie kitas priemonės pagalvoti, apie deleguotus teisės aktus reikėtų atskirai pakalbėti. E, Jūri pranešėja raginu atkreipti dėmesį į tai, kad būtų išlaikyta Europos parlamento įtaka šioje srityje ir kad Europos parlamentas galėtų siūlyti savo sprendimus. Ačiū uždėmesi, pirmininkė. Ačiū, norėčiau paprašyti ponės Grisbek. Dabar pasisakyti ir, kiek žinau, ponas Belingvėras jau pakeliui pas mus ir po to steiksime jam žodį. Taigi, ponė Grisbek, prašau, ačiū ponės pirmininkės. Savo frakcijos vardu norėčiau padėkoti pranešėjams už puikiai atliktą darbą. Rengiant pranešimą dėl komisijos pateikto pasiūlymo, manau, kad tai yra geras atspirties taškas ir dabar ir pranešimas parengtas labai paprastai, logiškai, suprantamai, turint omenyje civilinės baudžiamosios teisės programos ir kova su narkotikais. Mūsų frakcija veikiausiai e, teiks pakeitimus e, šiam pranešimui, tačiau reikia priminti šiame kontekste, kad nesustiprinus bendradarbiavimo tarp valstybių šiose srityse mes rimtos ES neturėsime ir e, taip pat būtina atkreipti dėmesį į tai, kad reikia kurti e, tam tikrą europinę teisinę struktūrą. Ir e, šie aspektai atsispindėjo pranešėjo darbe. Jūs kalbėjote apie tam tikrus biudžetinius apribojimus, apie juos dar tarsiu žodį. Tačiau taip pat e, buvo paminėtas tarp valstybinis bendradarbiavimas, aš iš tokio regiono esu kilusi ir teisės saugos bendradarbiavimas e, pasienio regionuose turi prasidėti kuo greičiau ir e, kuo rimčiau, jeigu taip nebus, tuomet patirsime vis daugiau problemų. Taigi, Iki šiol atliktas darbas buvo puikus ir aš pritariu e, teikiamiems pakeitimų pasiūlymams. Ir e, išskirčiau tris svarbiausius dalykus. Pirmiausia, siekiant supaprastinti bendrą tvarką ir e, supaprastinant, palengvinant galimybę naudotis įvairių programų teikiamais privalumais, reikia kreipti dėmesį į tai, kad e, daugelį valstybių narių paprasčiausiai nežinoma apie galimybės ES lygmenių gauti atitinkamą paramą kvalifikacijos kelimui, mokymams. Reikia padidinti tų programų matomumą. Ir taip pat e, nuolat girdžiu įvairių istorijų, kad būtina dėti daug pastangų e, siekiant e, gauti tinkamą ES paramą, tačiau nepamirškime, kad vienas svarbiausių ES šūkių yra e, vienybė įvairovėje, todėl būtina mokytis kalbų ir kalbų mokymus skirti daugiau dėmesio. Manau, kad kolegų pateikti pasiūlymai dėl e, komisijos idėjų susijusių su informacijos sklaida, su stebėsena. Bandančius pasiūlymus įgyvendinti reikėtų vadovautis galiojančiais teisės aktais ir ypatingą dėmesį skirti e, žmogaus teisų padėties stebėjimui bei keistis e, informaciją tarp valstybių narių. Dar vienas pastebėjimas, kurį galbūt nuolat kartoju. Manau, kad reikėtų e, prieš paskirstant finansavimą apibrėžti svarbiausias e, sritis, e, pirmenybinės sritis, kuriams turėtume teikti pirmenybę, išskirti programas, kurias įgyvendinant būtų sukūriama didžiausia pridėtinė vertė. Ir manau, kad tai yra tikrai būtinybė nusistatyti tuos prioritetus pabaigai. Noriu dar kartą pabrėžti tai, ką minėjo tiek komisijos atstovai, tiek kolegos pristatydami pakeitimus, tai yra teisininkų mokymai, teisininkų kvalifikacija, jos kelimas, mes nesugebėsime sukurti bendros teisinės erdvės, jeigu nesugebėsime užtikrinti tos teisinės erdvės dalyvių, dalyvių mokymų. Pirmininkė, ačiū. Kolegų prašau kalbėti trumpiau, nes ponas Berlingver jau atvyko. Taip pat norėtume išklausyti komisijos ir pirmininkaujančio šalies atstovų. Laikas bėga greitai, todėl prašau pono Berlingvero trumpai apibendrinti išgirstas nuomonės arba trumpai pristatyti taip pat į Teisės reikalų komiteto nuomonę. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti už tai, kad pavėlavau. Tikrai esu kaltas. Prisipažįstu, bet gal ir yra lengvinančių aplinkybių vis dėlto nelabai smagiai jaučiuosi pavėlavęs. Su kolega ponu Klais stengiamės pasiekti bendrą sutarimą. Ir galiausiai mums pavyko parengti bendrą e, dokumentą, bendrą nuomonę. Ir noriu pasakyti, kad e, mums tikrai sekėsi sėkmingai bendradarbiauti. Mes įsigilinome į komisijos pasiūlymą. pasiūlymą dėl teisingumo programos 2014-2020 metų laikotarpį. Mums šis pasiūlymas atrodo įdomus ir mes sutinkame su pagrindiniais tikslais. Vis dėlto mes pasiūlėme keletą pakeitimų, kuriuos aš trumpai pristatysiu. Bent jau kalbėsiu apie tą dokumento dalį, kurią aš pats rengiau. Vieną iš temų paminėjo anksčiau kalbėjusieji Ir tai susijęs su Stokholmo programa. Panašu, kad Stokholmo programai komisijos pasiūlyme buvo skirta nepakankamai dėmesio, o Stokholmo programa apima ne vien Europos teisingumo erdvę. Bet ten numatyti ir konkretus veiksmai, kuriant Europos teisingumo erdvę. Kitaip sakant, mums reikalinga visa atitinkama teisingumo kultūra. Teisininkai, teisėjai, dirbantis valstybėse narėse, jie turi būti atitinkamai pasirengę vadovautis savo valstybės narės teisinėmis tradicijomis, kurios be abejo skiriasi visose šalise, bet teisininkai skirtingose valstybėse narėse privalo e, susikalbėti, ypač e, reikia prisiminti, kad turime ir teisinių e, sistemų esminių skirtumų. Ir be abejo svarbu kalbėti apie ne vien apie ES valstybių narių teismus, bet visas teisinės institucijas. Mes turime siekti bendros e, teisingumo kultūros, atitinkamo mentaliteto ir e, mūsų teisininkai ar teisėjai turi suvokti, kad yra ne vien tam tikros valstybės narės atstovai, ne vien dirba vienoje valstybėje narėje, bet dirba Europos Sąjungoje. Teisėjai turi suvokti europinę dimensiją savo veiklos Taigi mums reikia siekti e, susikalbėjimo nuoseklumo ir civilinėje ir baudžiamojoje teisėje ir šiuo požiūriu kol kas yra padaryta nedaug. Mes e, turime e, pripažinti, kad ES yra priimta daugybė teisinių nuostatų, reglamentų, bet Vis dėlto tos nuostatos taikomos ar jomis naudojasi vos e, porą trejata procentų ES piliečių. Taigi mes e, dirbame labai sunkiai, kurdami ES teisės aktus, bet kartais kyla klausimas, o kam mes tai darome. Aiškiau e, šias mintis pristatau pačiame dokumente Dabar tik trumpai. Taip pat reikia skirti pakankamai dėmesio mokymams ir šiuo požiūriu taip pat turi vykti ne vien mokymai klasėse, specialūs užsiemimai, bet reikia keistis gerąją praktiką. Teisėjai turi keistis praktiką ir gerąją patirtimį įgytą savo darbe. Tai taip pat būtų tokia bendradarbiavimo forma. Ir aišku, teisėjai turi turėti galimybę keistis tokia informacija tiesiogiai. Nepakanka vien tik tai surenkti kursus. Vis tiek kursuose dalyvautų tik labai ribotas kiekis žmonių. Mes visai ką kitą turime galvoje. Mes turime tokį pavyzdį Eurinfra Eurinfra įsteigė mūsų kolegos Niderlanduose. Tai yra tam tikra sistema visose teismuose, e, ji taikoma, yra kontaktiniai asmenys, tokia sistema, kuria užtikrinama, kad teisėjai E, galėtų gauti visą reikiamą jums informaciją ir bendradarbiauti. Tai tiek trumpai. Pirmininkas, ačiū. Dabar išklausykime šešėlinės pranešėjus, e, ponios e, Kons, o paskui galės pasisakyti komisija, taip pat kiti parlamento nariai. Pane Gions, ačiū. Aš galiu kalbėti trumpai, nes daugelis svarbiausių dalykų jau buvo pasakyti. Esu tikra, kad pranešimas galės jums tikrai geras. Ir mes jau sustikome ir su komisijos ir tarybos ir pirmininkaujančios valstybės atstovais, taigi parengimiai darbai vyksta sėkmingai. Buvo minėta, kad yra priimtinas procedūros supaprastinimas. Taip pat administracinė našta turėtų būti sumažinta nevyriausybinėms organizacijoms, kurios būtent yra paraiškų teikėjus dažniausiai ir taip pat mes turime skatinti nuspėjamumą, skaidrumą. Buvo tam tikrų klausimų susijusių su deleguotojų aktų naudojimu. Tas klausimus kėlėme čia parlamente, bet galiausiai galime e, pritarti. Taip pat svarbus bendradarbiavimas su kitomis ES institucijomis Svarbus taip pat konkretus ir aiškus rodikliai. Ir iš tikrųjų dabar jau tie rodikliai e, yra geresni nei anksčiau. Ir taip pat kalbėjome apie europinius tinklus ir mes nusprendėme vis dėlto dabar straipsniuose tokių tinklų pavadinimų neminėti, nes nenorime apsiriboti konkrečiais tinklais, norime palikti erdvės naujiems tinklams. Tik dabar neapsiribosime. Ir kas dar svarbu, kalbant apie šios klausimus, svarbu svarbus teismų, nepriklausomų teismų vaidmuo demokratinėse visuomenėse, teisės viršenybė ir yra pasiūlyti tam tikri pakeitimai. Toliau kova su diskriminacija teismų sistemoje, švietimas ir mokymas, taip pat visuomenės informavimas apie mm, kovą su diskriminacija, taip pat e, galimybės kreiptis į teismų, pačiu žmonėms su negale ir kiti dalykai, kurie yra svarbus šio pasiūlymo kontekste. Ačiū, galbūt komisija norėtų pasisakyti, tik prašom kalbėti trumpai, nes jau vėluojame. Labas rytas, aš kalbėsiu taip trumpai, kaip įmanoma. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti parengus šį pranešimo projektą ir padėkoti už sėkmingą bendradarbiavimą. Mes tikrai dirbome kartu sėkmingai su pirmininkaujančia valstybė ir pranešėjais. Šiandien išgirdau nemažai pasiūlymų, tie pasiūlymai atsispindi ir pranešime. Ir tie pasiūlymai susiję su mokymais ir mes visiškai sutinkame, kad tai yra esminis elementas teisingumo erdvėje, kurią ketiname sukurti. Tai susijęs su pasitikėjimu ir pasi, pasitikėjimo kūrimu. Tačiau girdėjau ir kitus žodžius - skaidrumas, stebėsena, rodikliai, mm, dalymasis gerąją patirtimi ir taip toliau. Ir aš manau, kad komisijos pasiūlymai su mm, tais mm, pakeitimais, kurie buvo pasiūlyti, būtent padės pasiekti visų šių tikslų, nes tai ir mūsų komisijos tikslai. Vis dėlto mums kyla tam tikrų klausimų dėl kai kurių pakeitimų susijusių su įgyvendinimu. Mes turime rasti pusiausvyrą tarp supaprastinimo pridėtinės vertės ir nesukurti bereikalingos naštos visame šiame procese. Ir taip pat svarbu užtikrinti, kad projektas būtų įgyvendintas laiku. Tai ypač svarbu naudos gavėjams. Tai yra toks reikalavimas kuris mums visada keliamas. Būtent, kad mes įgyvendinami šį naują projektą turime patobulinti tai, kas netinkamai veikia ankstesnėse programuose. Ir būtent tai mes tengiamės padaryti. Aš esu tikra, kad galiausiai mūsų darbo rezultatai bus geri ir mes parengsime tinkamas programas, tokias, kurių mums visiems reikia ir dėl kurių sutarsime. Ačiū. Ačiū, gal tarybos atstovai norėtų pasakyti, atstovė ponia Gart. yes. to... Ačiū, ponė pirmininkė, aš taip pat pasistengsiu trumpai. Kaip žinote, taryba Neseniai, birželio 8 dienos TVR tarybos posėdėje numatė bendrą požiūrį į reglamentą dėl teisingumo programos. Toje programoje yra, tam reglamente yra kalbama apie um, visus aspektus išskyrus um, finansavimą. Taryba sveikina tai, kad um, praneš, pranešiai parengė projektą pranešimo, kuriame pateiktos panašios mintis ir požiūris kaip ir mūsų. Tad tikimės rasti bendrą starimą. Žinau, kad ir pranešėjai, ir taryba sutinka dėl to, kad reikėtų supaprastinti finansavimo mechanizmus, kad būtų galima toliau plėsti bendrą teisingumo erdvę. Taip pat džiugu, kad taryba ir pranešėjai sutarė, sutarė dėl kai kurių pagrindinių dalykų, pavyzdžiui, dėl to, kad projektai finansuojami turi kurti kokią nors papildomą pridėtinę E, vertę Europai ir kitų taip pat sutinkame dėl pagrindinių tikslų, tai yra dėl geresnio bendradarbiavimo, geresnės prieigos prie teisi, teisingumo ir teisės saugos sistemų ir dėl e, mokymų rengimo. Taip pat be abejo apie rodiklius reikia kalbėti, kadangi jie padės komisijai įvertinti ir stebėti programos veikimą. Laiko planavimas darybų metu yra labai svarbus dalykas, kadangi dabartinė programa baigsis 2013 metais ir reikia iki 2014 metų numatyti finansavimą naujai programai. Tarybai šis klausimas yra vienas iš prioritetinių um, aptariamų klausimų, tad tikimės tolesnio aktyvaus bendradarbiavimo su pranešėjais um, ir manome, kad parengsime uh, kad, kad pasieksime puikų starimą tarp tarybos ir parlamento. Ačiū ir dabar, matyt, abu pranešėjai norės tarti baigiamą į žodį, po to, kai išgirdo kolegų pasisakymus ir taip pat tarybos reakciją. Kas nors iš jūsų, ne? Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai padėkosiu šešėliniams pranešėjams, poniai Grisbek, poniai Gens. Manau, jau ryškėja aiškus konsensusas, sustarimas dėl to, kurią linkme turėtumėm pasukti. Ir dabar plačiau, detaliau nekomentuosiu visų tų klausimų, kuriuos minėjo šešėlinės pranešėjos, bet manau, kad iš esmės laikomės tos pačios linijos. Norime daugiau skaidrumo, uh, supaprastinti procedūras, mechanizmus ir taip pat sutarėm dėl to, kad reikia aiškių rodiklių tam, kad būtų galima įvertinti, kaip e, mums pavyksta pasiekti išsikeltų tikslų. Komisija jau minėjo kai ką dėl deleguotojų teisės aktų ir dabar reikėtų priimti sprendimą, būtent vadovautis deleguotaisiais aktais ir dirbti taip, kad parlamentui vis dėlto būtų suteikiama kai kurių kontrolės įgaliojimų mm, dėl finansavimo prioritetų, kuriuos e, šiaip jau numatys e, komisija. Tai nebūtinai reiškia, kad turėtumėm prarasti brangaus laiko, nes manau, kad galime puikiai padirbėti su komisija E, ypač jeigu yra laikomasi tos pačios nuomonės, tai nebūtinai reiškia, kad e, procedūra um, bus apsunkinama. Aš manau, kad visą tai įmanoma. Ačiū, ponui Kleis. Tai tiek diskusijų dėl šio pranešimo projekto šiandien. Dabar galime pereiti prie kito darbo tvarkės klausimo, bet be abejo pirmiausia padėkosime jungtinio Libė ir Jūri komitetų posėdžio dalyviams ir einame prie teisų ir pilietybės programos parengimo 2014-2020 metams. Ačiū poniai Kasteks ir poniai Berlinguer už jų pasisakymus, už pristatymus. So, we move on. Taigi žygiuojame toliau. Ir prašau jūsų dėmesio teisų ir pilietybės programos klausimų. Svarstysime pranešimo projektą, teikti e, taip pat turime numatyti terminą pakeitimų teikimui. Pranešėja yra mūsų kolegė Kinga Gans, kuri pristatys savo pranešimą dėl DAFNE 3 programos ir lyčių dėl lygių galimybių užtikrinimo programos, socialinio solidarumo ir kitų aspektų. Šiuo klausimu rūpinasi ir Employment bei FEM komitetai pagal 50 darbo tvarkos taisyklių punktą. Pirmiausia, išklausysime pranešėjos paskui pasisakys pirmininkaujančios Danijos atstovai ir tada prasidės diskusija. Taigi prašom, gerbama pranešėja, ačiū, ponė pirmininkė. E, teisų ir pilietybės programa iš tikrųjų yra šiek tiek panašiai tą, kurią ką tik aptarėme į teisingumo programą. Ir čia, kaip jau ir teisingai buvo paminėta, yra numatoma uh, um, apjungti kelias programas e, - DAFNE 3 programą, užimtumo ir socialinio solidarumo programą bei programos kirsnis kova su diskriminacija ir įvairovė bei lyčių lygybė. Pirminis mūsų pasiūlymas yra pakeisti pavadinimą. Norime, kad pavadinimas būtų e, teisės lygybė ir pilietybė, kadangi tai geriau atspindės programos esmę. Su komisijos ir tarybos atstovais jau buvome susitikę ir pirmininkaujančios Danijos atstovai tikrai labai entuziastingai pradėjo trišalį sustikimą. Mums susidarė įspūdis, kad laikomės tos pačios pozicijos ir tikriausiai nebus sunku susitarti bent jau dėl pačių pagrindinių dalykų. Tad, manau, turime gerą pagrindą tolimesniam darbui. Tai tekstas, dėl kurio matyt puikiai pavyks dėrėtis ateityje. Tiesa, reiktų paminėti fondų restruktūrizavimo aspektą. E, tai susiję taip pat ir su biudžeto aspektų restruktūrizavimu. Ir dėl to norėčiau išgirsti, kodėl komisija nusprendė, nors bendras biudžetas e, šiek tiek padidintas, gal ir nedaug. Jau aptariam tą klausimą, kad krizės metu vis daugiau yra mm, aptinkama žmogaus teisų pažeidimų, smurto atvejų ir kodėl visą tai neatsispindi tinkamai biudžete. Taip pat sutikome su didesniu lankstumo elementu. Mm, tai bus svarbu ateityje. Bet kas mums atrodo nemažiau svarbu yra tai, kad programa turėtų būti e, nuspėjama, lengviau numatoma patiems paraiškų teikėjams. Ir manau, kad labai svarbu sutarti dėl tikslų visų šių trijų programų kurios yra svedamos į vieną. Na ir dar deleguotieji aktai po ilgų diskusijų buvo nuspręsta juos pasirinkti. Ir matyt, dar to klausimu kalbėsime per kitus trilogus. Ataskaitų um, teikimas kol kas yra numatytas paraiškų teikėjams vairių. Mes manome, kad tą administracinę biurokratinę naštą galima mažinti. Geografinė sklaida yra svarbus aspektas. Taip pat susidurime su ta dilema, kai yra įvardyjamos um, konkrečios organizacijos, jų pavadinimai, kurios dalyvavo įvairiose projektuose, bet mums atrodo, kad galima būtų tiesiog pasiremti pačiais pagrindiniais jų tinklais. Komisija taip pat turėtų užtikrinti nuoseklų dėrėjimą su kitomis programomis ir bendradarbiavimą su kitomis ES institucijomis ar, ar fondais, kaip kad EFRE fondu. Ir manome, kad reikėtų praplėsti e, programos taikymą taip pat ir trečiųjų šalių piliečiams, kurie um, gyvena valstybėse narėse. Taip pat turėtų atsispindėti programoje tai, kas e, yra numatyta pagal įvairias konvencijas mūsų ratifikuotas. Lygybės aspektas visiems turėtų būti aiškiai minimas tekste ir reikėtų labiau pabrėžti nediskriminavimo principą dabartinės krizės akivaizdoje. Peržiūrėjome tikslus, kova su e, kitų e, netolerancija, e, DAFNE programos įgyvendinimo tikslus minime. Lyčių lygybės užtikrinimas kova su smurtu prieš vaikus, neįgalių asmenų teisų užtikrinimas ir norėtumėm taip pat, kad būtų galima įtraukti į programą ir nacionalinius projektus ir mažesnio masto projektus, kurie taip pat kuria reikšmingą indėlį. O taip pat ir programų regimumas, matomumas turėtų būti gerinamas. Dar kartą noriu padėkoti pirmininkaujančiai Danijai už gerą darbą ir tikiuosi, kad taikia dvasia toliau tęsime darbą ir ateityje. Ačiū. Ačiū, ponė Gans. Ir dabar vėl išklausysime komisijos ir tarybos komentarus. Pirmiausia, paskui pradėsime diskusiją, ponė Mišų. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat sveikinu puikų bendradarbiavimą ir jo rezultatą, puikų pranešimo projektą. Manau, tai yra geras pagrindas žengti, žengti tolimesnius žingsnius, diskutuoti toliau ir aiškiai suformuluoti tikslai, kurie atsispindėjo ir pirminėme komisijos pasiūlyme, bet dabar yra dar aiškiau pabrėžiami. Ir pabandysiu sureaguoti į klausimą dėl finansavimo sumažinimo tokį klausimą kėlė ponė pranešėja. Manome, kad reikia galvoti apie lankstumo užtikrinimą tarp šios programos ir mm, pilietybės ir ties programų. Ir nemanome, kad bus taip, kad bus kokiu nors programų ar veiksmų, kuriems finansavimo nepakaks. teisėkuros institucijos be abejo turės sutarti dėl šio pasiūlymo ir užtikrinti programos skaidrumą, paprastumą. Geografinė sklaida būtinas aspektas, dėl to sutinkame ir mes. Ir paramos gavėjai be abejo turėtų matyti aišku vaizdą dėl veiksmų, kurių galima imtis. Tikimės, kad su parlamentu ir pirmininkaujančia valstybė nare būtinai pasieksime bendro tikslo. Ačiū. Dabar ponė Noring, ne, ponas Anders. Pirmininkaujančios Danijos vardu prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip žinote, taryba neseniai sutarė dėl dalinai bendro požiūrio į reglamentą dėl teisų ir pilietybės programos, taip pat ir dėl teisingumo programos. Ir čia yra kalbama apie visą pasiūlymo tekstą, išskyrus tik tai mm, skaičius finansavimą, kadangi tuo užsima kitas tarybos formatas. Taryba labai sveikina pranešėjos darbą, jos parengtą pranešimo projektą. Mes žiūrime tą pačią kryptimį. Ir tai be abejo palengvins tolimesnės darybas dėl pasiūlymo tarp tarybos ir parlamento. Priima domen tai, kad tiek pranešėja, tiek taryba sutinka dėl paties svarbiausio tikslo, dėl mm, geresnio finansavimo užtikrinimo, dėl finansavimo mechanizmų supaprastinimo, tam, kad būtų galima geriau įgyvendinti programas, kuriomis siekiama e, apsaugoti pagrindinės teisės, kurias numato mūsų pagrindinės sutartys ir hartijos. Taip pat ir dėl kitų dalykų mes sutarėme. Pavyzdžiui, dėl to, kad veiksmai, kurie yra finansuojami pagal šią programą, turėtų kurti papildomą e, europinę vertę. Visi pritarėme tam, kad specifinių konkretesnių tikslų sąrašas turėtų būti plečiamas, kad būtų apimama, apimamas ir e, lygybės klausimas tarp vyrų ir moterų, taip pat kova su smurtu prieš moteris ir vaikus ir kiti panašus tikslai. Manome taip pat, kad metinėse darbo programuose turėtų aiškiai atsispindėti e, lėšų ir e, veiksmų, kurių įmamasi paskirstimas. Ir apie visą tai turėtų būti aiškiai kalbama tekste, taip pat minimi įvairūs rodikliai, kad komisija galėtų lengviau stebėti programų gyvendinimą. Taip kaip ir su teisingumo programa, taip ir čia yra taip, kad um, įvairių terminų numatymas yra labai svarbus darybų prasme. 2013 metais baigsis e, dabartinė programa ir reikia laiku numatyti finansavimą naujam programos etapui. Tad taryba vertina visą tai kaip vienas svarbiausių prioritetų savo darbo. Mes jau labai konstruktyviai padirbėjome su pranešėja ir manome, kad egzistuoja tikrai geras pagrindas rasti sutarimą parlamentui su taryba. Ačiū. Oh, room for discussion. I've seen. Pradėsime diskusijas. Ponas Mišel norėjo turti žodį. Noriu padėkoti ponė Gionč už parengtą pranešimą. Pritariu daugumą jos pasiūlymų. Norėčiau tik tai nedidelį pastebėjimą pristatyti, galbūt jis nelabai reikšmingas, niekur <clears throat> neminimas smurtas, nors yra nemažai šalių, kurioje smurto protrukių yra labai daug. Tai turiuomenyje smurtas senyvo amžiaus žmonių atžvilgių tiek šeimoje, tiek e, visuomenėje, viešosios institucijose, nes tai nėra klasikinio pobūdžio smurtas, todėl reikia atkreipti į jį dėmesį nes dažniausiai nėra pranešama apie tokio pobūdžio smurtą, nes šios smurto aukos neturi galimybių apie jį pranešti. Norėčiau pasidomėti, ar būtų galima labiau atkreipti į tai dėmesį, galėčiau parengti atitinkamą ir pateikti pakeitimą ir kažkada norėčiau taip pat surenkti platesnio masto renginį šią temą pasikviesti ekspertus, nes tikrai svarbu žinoti, kas vyksta šeimos rate ir kad e, jame pasitaiko tokio pobūdžio reiškinių. O šiaip dėkoju pranešėjai. Ačiū, ponai Bronksis, teiksime žodį dabar. Pilietybė yra dirbtinė koncepcija, kurią teisininkai sukūrė norėdami e, atskirti e, tautybę nuo pilietybės. E, Rytų Europoje žmonės puikiai atskiria šios du dalykus, o vakarų Europoje dažniausiai ne. Manau, kad pilietybė turėtų būti grindžiama tautybė, o Europos biurokratai to nenori suprasti ir tai ypatingai jokinga e, situacija, kuomet mes kalbame apie demokratinę santvarką, tai yra žmonių e, valdžią. O nes e, žmonių valdžia reiškia tautos valdžia, o nereiškia tik tai tam tikro žmonių skaičiaus, kuris savo nuožiūro valdo valdžią. Pranešime skaitant susidaro įspūdis, kad uh, siūlomų piliečių e, teisės e, turėtų būti e, taikomos ES taip pat ir trečiųjų šalių piliečiams arba prieglopščio prašytojams. Visai suprantama, kad būtina užtikrinti ir apsaugoti žmonės nuo netinkamo elgesio, nepriklausomai nuo jų kilmės ar statuso, tačiau, kuomet bandoma tas taisyklės taikyti darbo rinkoje arba uh, E, siekiant užkirsti e, tam tikras diskriminacijos e, apraiškas, tai reikia savęs klausti, kas kokia prasme tos pilietybės, nes aš manau, kad jeigu tu nesi klubo narys, tai negali naudotis visomis privilegijomis. Ačiū. Pone Viržėt. Atsiprašau, kad iki šiol nepakankamai dėmesio skiriau šiam pranešimui, skaitydama supratau, kad turėsiu teikti bent jau vieną pakeitimą, nes manau, jog pilietybė yra labai svarbi, pilietybės programa yra labai svarbi, mes stengiamės panaikinti vairias kliūtis ES pilietybei, toliau dedame pastangas šią linkmę. ir šiuo metu mm, galime kalbėti apie tam tikrą pasyvę pilietybės formą. Kalbant apie pilietybę, būtina atsižvelgti į e, būtinybę įtraukti piliečius į sprendimų prieimimo procesą ir Europos parlamentui tai yra labai svarbu, tačiau uh, būtent e, pateikiamame dokumento projekto tekste apie tai nieko nekalbama. Ir man atrodo, kad reikėtų ieškoti sąsajų su ilgiai grečiai gyvendinamomis e, komisijos įgyvendinamomis Europos piliečių problemomis ir kultūros išvietimo komitetas Europos parlamente yra atsakingas už šias programas Taigi, pirminis mano vertinimas, e, vertinimas būtų toks, kad e, kai ko šiame pranešime trūksta. Ačiū, ponė Veržėt. Prieš e, suteikdamas žodį pranešėjui, norėčiau paklausti, ar komisijos atstovai, ponė Mišų, norėtų ką nors pridurti. Ačiū. Manau, kad ką tik paminėtos programos čia neturėtume painioti atskirų dalykų tarpusavyje. Ryšių generalinis direktoratas pilietybės programas komisijoje taip pat vykdo ir mūsų programa, kurią čia aptarėme, yra kitokia ir būtina užtikrinti visų komisijos vykdomų programų nuseklumą. Paskutinis komentaras buvo skirtas e, ryšių generalinio direktorato kūruojamai programai. Ačiū. Pirmininkas kalba įsijungęs mikrofoną. Pirmininkantis šalis nenori daugiau komentuoti, taigi žodis pane Gionč. Labai ačiū visiems e, už e, komentarus, pristatytas mintis. Mūsų pozicija atitinka pirmikaujančios šalies, šalies ir komisijos poziciją. Ponas Lui Mišel minėjo smurtą prieš senyvų žmonės. Nekantrai laukiu jo atitinkamų pakeitimų. Turime spręsti visuomet tokią dilemą. Jeigu bandome sudaryti smurtą patiriančios menų ar jų grupių sąrašą, tai visuomet e, kokios nors, e, kurios nors grupės lieka į tą sąrašą neįtrauktos, taip jau atsitinka, tačiau pritariu pono Mišelio minčiai, kad ta problema egzistuoja, apie ją kalbame daug mažiau nei apie smurtą prieš moteris ir vaikus. Pone Bronsai, Taip pat e, teigiamai vertinčiau jūsų pakeitimą e, dėl pilietybės savokos e, taikymo išplėtimo tiems asmenims, kurie taip pat būtų, būtų iš trečiųjų šalių prieglapšio prašytojai visiškai pritariu minčiai, kad būtina užtikrinti šiuos menų žmogaus teisės, ponė Veržijat, svarbę mintį pristatė dėl <clears throat> finansavimo įvairių projektų iš šio fondo ir sąsajų su kitais fondais ir programomis visiškai pritariu, kad aktyvios pilietybės, aktyvių piliečių programa yra ypatingai svarbi ir mes pasistengsime užtikrinti nuseklumą savo projektų įgyvendinime. Bai, ačiū, dar tik noriu paminėti, kad Liepos 5 dieną baigėsi terminas teikti pakeitimams, nekantri laukiu visų jūsų pakeitimų. Pirmininkas, dėkojame poniai Gönč už šią paskutinę informaciją, baigiant svarstyti pranešimo projektą. Dar kartą noriu priminti, kad Pakeitimų teikimo terminas baigėsi Liepos 5 dieną 12 valandą. Libė komitete svarstysime pranešimus rugsėjo 19 dieną. Orientacinis balsavimas komitete vyks lapkričio 26. Jeigu pasižymėjote ir šią informaciją, tuomet baigiame svarstyti šį darbo atvarkės klausimą nes daugiau komentarų nematau. Kita darbo tvarkės punktą turėtume svarstyti pusę vienuoliktus. Pranešėja ponia Holmaier dar neatvyko, tuomet siūlau, kodėlgi ne, bent vieną kartą padaryti mūsų komitete 20 minučių pertrauką, laukiant, kol atvyks ponia Holma ir pristatys savo pranešimą dėl daugiametės finansinės programos nuo 14 iki 2020 metų. Daugiametė finansinė programa bus mūsų būsimasis svarstamas klausimas, taigi darbą pratesime 10 val. 30 minučių.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 colleagues, as we foresaw. Kolegė Holmaier jau atvyko pristatyti nuomonės projektą dėl daugiametės finansinės programos 2014-2020 metams teigiamo poveikio bus pristatytas komiteto e, vertinimas dėl prieglopščio vidaus saugumo, vadinamos periklės programos ir kitų fondų vertinimas. Tik išklausykime pranešėjos, nuomonės referentės, ponios Galmajer pateiksimus informacijos ir po to mm, pranešime, iki kada galima teikti pakeitimus. Ačiū ponė pirmininkė, kadangi jau susirinko e, <clears throat> deramas kabutėse komiteto narių skaičius, galime labai ramiai padiskutuoti apie daugiametę finansinę programą 14-20 metams. Pirmiausia, noriu padėkoti už gerą bendradarbiavimą su pranešėjais, rengiant nuomonę. Visi puikiai žinote, kad e, tris ketvirtadalius puslapio negalima sutalpinti visų pageidavimų. Ta turėsime padaryti svarstydami pakeitimus, todėl nekantri laukiu kolegų minčių ir pasiūlymų ir galimybės juos aptarti, kalbant apie struktūrą. Noriu pasakyti, kad e, Jau anksčiau nustatant struktūrą minėjau, kad nesuprantu, kodėl maisto produktų saugumas yra svarstamas kartu su teisingumo ir e, vidaus reikalais. Taigi pirmiausia reikėtų klausti, kodėl taip yra. Ir aš pateikiau savo vertinimą. Nuomonėje antroje dalyje kalbama apie daugiametės finansinės programos e, lėšų paskirstimo struktūrą. Į teisinius dalykus nesigilinsiu, apie tai šiandien ryte jau buvo pakankamai kalbama, manau, kad Teisės reikalų komitete turėtų būti šiems aspektams skiriama daugiau dėmesio. Taigi aš apsiribosiu lėšų restruktūrizavimu, perskirstimu. Manau, kad e, tai buvo atlikta tinkamai. Ir e, šiuo metu pasirinkta struktūra yra, mano vertinimu bent jau yra tinkama, galėsime aptarti smulkesnės detalės, tačiau bendras vaizdas yra pakankamai primtinas, pirmiausiai dėl prieglopščio ir migracijos fondo e, finansavimo. Žinoma, viskas priklauso nuo būtinų spręsti, atlikti darbų nuo, nuo migracijos srautų, nuo jų buvimų ar nebuvimo. Kolegijai Gijom buvo labai svarbu, kad šie fondai būtų naudingi kuriant pridėtinę europinę vertę ir nepapildytų arba nepakeistų nacionalinių biudžetų skiriamų lėšų. Taigi turime kontroliuoti, kad mūsų skiriamos lėšos būtų panaudojamos kuriant europinę pridėtinę vertę nes e, pirminė paskirtis iš tiesų buvo teikti paramą labiausiai kenčiančioms nuo migrantų srautų valstybėms narėms, taip pat siekiant pagerinti prieglopšio prašytų ir pabėgėlių prieimimo, apgyvendinimo standartus. Kalbant apie Mes manau, kad numatytos skiriamos lėšos neatitinka užsibrieštų veiklos tikslų 2013 metus vertinant gauname sauso komisijos atsakymą, numatyta 63 milijonais eurų mažiau ir to priežastis yra, kad atitinkama lėšų suma e, per pastaruosius metus nebuvo panaudota gyvendinant programas. Kėl klausimas, kodėl taip įvyko, galbūt programos buvo netinkamos arba reikia iškoti priežasčių, kodėl tos programos ilgus metus buvo neįgyvendinamos. Antra vertus, galiu konstatuoti, kad sumažinus biudžetą šioje srityje 64, 63 milijonais eurų 2014 metais, tai turėtų būti sumažinamas biudžetas dar 17 milijonų eurų. Ir dėl to patirs papildomų sunkumų ESO Frontex agentūros, kitos struktūros, taip pat e, kovos su kibernetiniais nusikaltimais centras negaus e, pakankamai lėšų mm, Europolui. Tuo tarpu siūloma nukirpti 10 procentų jo biudžeto ir tuo pačiu e, bandoma kurti kovos su kibernetiniais nusikaltimais centrą, tai nelabai įsivaizduoju, kaip tai turėtų būti daroma. Manau, kad čia e, pasigendame rimtos finansinės koncepcijos ir kuomet e, komisija užduodami atitinkami klausimai, tai atsakymas būna, kad Europovo struktūros yra pakankamai didelės ir gali rasti laisvų lėšų šioms reikmėms, kiek aš, e, pavyzdžiui, žinau. Europolas kovai su vaikų pornografija turi penkis pareigūnus Junktinėse valstijose, tuo tarpu e, atitinkamą darbą dirba 250 pareigūnų. Manau, kad e, mums turėtų labiau rūpėti kova su tokio pobūdžio tarptautiniu nusikalstamumu. Kalbant apie agentūras, noriu atkreipti dėmesį į tai, kad EASO, Europolo ir kitų agentūrų, kurios atsakingos e, arba patenka į mūsų rytį, e, mano nuomonė, joms numatomos lėšos nėra pakankamos, todėl būtų įdomu išgirsti kolegų komentarus ir pasiūlymus, nes manau, kad būtina atkreipti dėmesį į e, poreikį deramai finansuoti uh, šių struktūrų veiklą, nes Europos parlamentas buvo ta institucija, kuri pritarė šių struktūrų įsteigimui. Labai ačiū, pasistengsime išgirsti taip pat komisijos ir tarybos atstovų nuomonę, tačiau jų nėra šiuo metu. Taigi turime galimybę patys tarpusavėje viską apsvarstyti ir galėtume frakcijų pozicijas nuomonę pateikti dėl busimosios daugiametės nacijos programos. Aš socialistų frakcijos poziciją pristatysiu. Pirmiausia, dėl pavadinimo pakeitimo. Iš tikrųjų, jis neatspindi dabar visų apimtų klausimų. Iš tikrųjų, pasigendu pagrindinių teisių įtraukimo. Galbūt pavadinimas jau taptų per ilgas, bet vis tiek tai yra svarbus aspektas ir apie tai jau kalbėjome. Iš tikrųjų, palyginti nedidelis biudžetas numatytas, 0,7 procento bendro biudžeto, bet nuo Lisabonos starties įsigaliojimo šis rytis yra itin svarbi ir iš tikrųjų ES pagrindinių teisų klausimai labai svarbus. Romai, homofobija, tautinės mažumos, žiniasklaidos problemos ir kiti klausimai. Akivaizdu, kad reikia suderinti teisinę sistemą ir daugiau investuoti į mokymus teismų srityje. Taip pat, aišku, migracijos ir prieglupšio politika yra svarbus aspektai ir gebėjimas reaguoti į nenumatytas krizės, pavyzdžiui, kaip krizė viduržėmio jūros regione. Ir iš dalies mm, šios rytie biudžetas išaugo, bet tai labai nedidelis padidėjimas. Na, tikėkime, kad e, jų užteks reikiamiams veiksmams. Daugiau finansinių išteklių turėtų būti skirta, kaip jūs ir sakėte, ir turėtų būti numatytas tam tikras lankstumas, taip pat e, supaprastinimas fondų naudojimo prasme gali būti patogus naudos gavėjams. Tačiau svarbu taip pat užtikrinti testinumą ir nuspėjamumą. Yra, aišku, ES lygmenių nusibriežti tam tikrai tikslai ir iniciatyvos, kurios padeda siekti nusibriežtų tikslų. Ir reikia užtikrinti testinumą ir galiausiai pamatyti, kokie bus pasiekti rezultatai po septyniarių metų laikotarpio daugiau yra skirta lėšų vidaus saugumo sryčiai, tačiau nepakankamai išaugo lėšos skirtos išorės sienų apsaugai, taigi reikėtų pagalvoti apie pusiausvyrą tarp šių dviejų sričių teisų ir pilietybės programą. Jau minėjau, turi būti užtikrintas pakankamas finansavimas susijęs su teisų apsaugą ir, kaip minėjau, dabartiniai programai skirtos lėšos yra mažesnės nei anksčiau skirtos lėšos trims bendroms programoms. Bendras lėšų kiekis sumažėjo, nors yra padidėjimas kai kuriuose išlaidų kategorijose. E, tikėkime, kad nebus bendro biudžeto sumažėjimo. Ir aišku, daugiametė finansinė programa turi užtikrinti ryšį tarp e, programų. Taip pat labai svarbus Europinės pridėtinės vertės aspektas. Apie tai taip pat kalbėjome ir jūs įvardėjote vieną bendrą problemą, kad rodikliai paprastai nėra pakankamai konkretus. Jeigu bus numatyta kažkokia veiksmų laisvė, tam tikras lankstumas, tai turime turėti konkrečius rodiklius, kurie padėtų įvertinti rezultatus. Taip pat reikalingi labai konkretus tikslai, nes kitaip tiesiog pamesime iš akių tikslus ir perspektyvą. Ir gali būti, kad e, kai kurie tikslai bus pamiršti per septynių metų laikotarpį. Taip pat mes pasisakome už deleguotusius aktus pilietybės laisvės saugumo ir teisingumo programų susijusių su šia programa. Tai tokios mūsų pirminės pastabos. Toliau, aišku, bendradarbiausime ir dėja nėra šiandien tarybos ir komisijos atstovų, bet galbūt jie čia dalyvaus kitame posėdėje, kitoje diskusijoje. O dabar ponas Brons. Pone Holmaja, aš apsidairiau ir vos nepas. Norėjau Rikteldi, kad aš čia esu, nors kitų nėra. Iš tikrųjų panašu, kad kalba tema mokesčių mokėtojų pinigų naudomas nėra labai įdomi kitiems kolegoms. Praeitą kartą, per praeitą diskusiją jūs pirmininkė pasisakėte už mano pasiūlymą dėl trečiųjų asmenų, trečiųjų šalių asmenų įtraukimo į taikymo sritį. O dabar mano pastabas dėl ponios Holmaier pranešimo, konkrečiai ketvirtosios um, jo dalies, kur yra kalbama apie įsikūrimą, perkelimą ir gražinimo priemonės. Visą tai vienoje pastraipoje, vienoje dalyje. Aš galvoju, kiek lėšų yra skiriama gražinimo priemonėms, o kiek yra skirta įsikūrimui ir perkelimui. Įtariu, kad nelabai daug nes anot Frontex direktoriaus, na, mes girdėjome jo pranešimą prieš tris savaitės. Iš tikrųjų, Frontexas mm, identifikuoja nelegalius migrantus, bet mm, jų nesulaiko. Jie pareikalaujama išvykti per 70 dienų, bet nenurodomas konkretus maršrutas ir nėra numatomas jokios priverstinės priemonės. Tai kaip yra su tomis lėšomis. Ačiū. Nematau, kad dar kas nors prašytų žodžio, bet kita vertus ir nėra per daug parlamento narių čia salėje. Tai gal žodis dabar vėl poniai Holmeier. Atsakykite į pastabas. Aš tada tik trumpai užbaigsiu diskusiją. Manau, kad susėsime visi kartu ir padiskutuosime dėl siūlomų pakeitimų. Mm, jų gal um, yra tiek, kad um, tekstas vieno puslapio nepriepia, aišku, kol kas dėl pono Brons minties apie ketvirtą dalį. Aš čia viską apibendrinau dėl to, kad taip jau yra, kad e, nuomoniai yra skirti tik 3 ketvirtadalį puslapio parengti. Ir Mm, žinote, kad iš pradžių yra suformuojamas nuomonės projektas, o paskui jau, aišku, dar atsižvelgsime į pasiūlymus dėl pakeitimų ir nuomonės tekstas šiek tiek išsiplės. Taigi, esmė ta, kad tokia yra tiesiog nuomonių rengimo tvarka. Čia ne nuo manęs viskas priklausė, negalėjau viršyti numatyto ženklų skaičiaus. E, dėl gražinimo priemonių be abejo dėmesio reikėtų skirti joms, nes tai galbūt ir kilmės vietovėms galėtų būti reikšminga pagalba, kai um, žmonės sugrįžta į tas vietas vėl toliau gyventi, um, kad turėtų kažkokią tokią finansinę paramą ir netaptų našta. Um, nes iš tiesų kai kur tvarka yra gal kiek keistoka ir reikėtų inovatyvių priemonių dar, nes kol kas būdavo taip, kad gražinos asmenys e, nelabai kada um, sulaukiama gerų rezultatų ar, ar gero padėties pasikeitimo, neretai žmonės nori vėl grįžti į ten, iš kur išvažiavo ar buvo išsiusti. Taigi džiugu dėl to, kad apsikeitėme nuomonės ir dar lauksiu taip pat ir kitų kolegų pasiūlymų. Man atrodo, kad diskusija tikrai dar bus ateityje vaisinga. Thank you. Thank you, Mrs. Ačiū, ponia Holmeier. Ko gero ir baigėme šio klausimo aptarimą, nes e, nematau, kad dar kas nors prašytų žodžio. Taigi galime tik paskirti datą, iki kada galima teikti pakeitimus. Iki e, Liepos 11 dienos 12 valandos. Pakeitimai bus svarstomi rugsėjo 3 dieną, o Libė vyks balsavimas rugsėjo 19-20 dienomis. Tai tiek. Dabar turime perėti prie kito darbo tvarkės punkto. Čia vėl ponia Holmaier yra pranešėja. Tai yra 15 darbo tvarkės punktas - atakos prieš informacinės sistemas ir tarybos pamatinio sprendimo 2005-122 TVR panaikinimas. Pranešėja pristatys trilogą šią temą, ponia Holmaier pateiks informaciją. Ar buvo išjungęs mikrofoną, klausė pirmininkas. Taigi pranešėja informuos mus apie paskutinį dėrybų raundą trilogė. Trilogas vyko Liepos 4, e, birželio 4 dieną. Ir tada buvo patvirtintas tekstas. Mes turime prisiminti paskutinį pirmininkų sueigos sprendimą. Pagal jį bendradarbiavimas su taryba laikinai sustabdytas dėl Šengeno klausimų. Taigi išklausykime pranešėjos ponios Holmeier. Ačiū, ponė pirmininkė, pirmiausiai dėl turinio direktyvos pasiūlymo. Tai yra tiesiog siekiama priderinti baudžiamosios teisės nuostatas um, atakoms prieš informacinės sistemas, yra numatomi minimalūs standartai ir stengiamasi numatyti, kokios turėtų būti maksimalios bausmės. Elektroniniai nusikaltimai nelabai jau ir paprastas klausimas vien dėl to, kad um, technologijos nestovi vietoje, viskas juda pirmin, taigi naudojamasi vis naujais atakų būdais, todėl gan neutraliai yra viskas formuluojama tekste, tam, kad nereikėtų atsižvelgti į konkrečias skirtingas technologijas, bet būtų minimi tiesiog patys nusikaltimai, nepriklausomai nuo panaudotos technologijos. Kovo 12 dieną balsavome, buvo nemaža balsų dauguma surinkta ir parlamentas numatė tris pagrindinės savo pozicijos ašis. Pirmiausia, tai, kad nenorime e, pernelyg daug veiksmų kriminalizuoti ir išmetėme arba norėtumėm išmesti iš direktyvos taikymos ryties kai kurios aspektus. Taip pat e, dėl lengvesnių nusikaltimų vyko diskusijos ir dėl vadinamųjų testavimo procedūrų. Neturėtumėm bausti įmonių, kurios rengia ar gamina e, su sauga susijusią programinę įrangą ir ją išbando, dėl to sutarėme. Toliau kalbėjome ir apie prevenciją ir bendradarbiavimo gerinimą bei geresnį keitimas informaciją tarp valstybių narių ir įvairių ES agentūrų. Ypač čia minėtinas dar ir privačių, privataus sektoriaus įmonių bendradarbiavimas ir kitų subjektų veiksmai bei priemonės prevencijos rytyje. Pavyzdžiui, galvojant apie minimalių standartų numatymą sistemų saugumui, nes bausmių numatymas baudžiamojo teisėje, teisės aktus kurti yra visą laiką jau tik paskutinė priemonė, o ne, o ne pirmasis etapas tokių veiksmų. Dabar komisija tik pamažu ima siūlyti atitinkamus teisės aktus, reglamentus ir direktyvas ir keista, kad komisijai tiek laiko reikėjo sugaišti, kol ėmėsi spręsti ir šią ir šios ryties problemas. Toliau dar reikėtų padėkoti pirmininkaujančiai Danijai, jos atstovams, už tai, kad iki šiol dar nepatyriau tokio pirmininkavimo, kai parlamentas buvo e, ginamas tarybos atstovų, pirmininkaujančios valstybės narės atstovų turėjome visą laiką labai stiprų užnugarį, taigi dėkoju už tai Danijai, už tai, kad mes buvome išklausyti ir kad tikrai buvo stengiamas atsižvelgti į mūsų pageidavimus. Dar dėkoju ir būsiams pirmininkėms da, Lenkijai ir Vengrijai, jos taip pat reikšmingai prisidėjo prie šių darbų ir palengvino bendradarbiavimą ir su komisija. Komisija taip pat visada buvo pasirengusi diskutuoti turinio atžvilgiu. Per paskutinį trišalį susitikimą iš esmės sutarėme dėl daugumos aspektų ir pavyko parlamento um, poziciją tinkamai atspindėti. Dėl to manyčiau, kad ir korepere um, mus patvirtinta plačia balsų dauguma šis e, pasiūlymas ir taip pat ir mes jau galėsime dėl jo balsuoti. Dėl politinio starimo pavyko rasti bendrą kalbą su daugeliu frakcijų, dėl pavyzdžiui geresnių apibriešių, dėl m, mm, aiškaus raginimo valstybėms narėms. Dėl netokio sunkaus masto atveju ir taip pat dėl um, jaunuolių, kurie galbūt uh, net negalvoja, kad imasi kokios nors um, atakos prieš informacinės e, sistemas. Um, taip pat tikimės, kad geriau bendradarbiaus ENISA, kitos agentūros, Europolas, Eurojustas kad bus e, numatyti nauji kontaktiniai centrai valstybėse narėse, nes kas iš to, jeigu numatysime plataus pabudžio veiksmus elektroninių nusikaltimų atžvilgių, bet nebus numatytas kontaktinis punktas valstybėje narėje. Taip pat valstybės narės turėtų pagalvoti apie tai, ar negalima būtų numatyti ir įmonių atsakomybės už kai kurias sritis, maksimalių bausmių už dėlės žalos padarimą, piknaudžiavimą įvairią tapatybę. Jeigu iš tiesų tapatybės e, savininkas e, nukentėjo reikšmingai. Apibrieštys įtraukiamos bus tik į konstatuojamasias dalis, bet svarbiausia tai, kad apskritai jos bus tekste Ir galbūt kai kur norėjome kalbėti griežčiau ir aiškiau, bet nepaisant to, manau, kad judam gerą linkmę. Iš tikrųjų keista, kad parlamentas dar nenori balsuoti šiuo klausimu, patys tik savo pakenksime, nes iš tikrųjų viską buvo atsižvelgta, dėl ko parlamentas kėlė kokiu nors nuogastavimu. Jau čia dabar tikrai nebe tarybos problema tas balsavimas. Man atrodo, čia kai ką painiojame, lik ir norėjome kažkokį tai signalą pasiūsti, bet pasiekėme visiškai priešingą rezultatą. Tikiuosi, kad taryba mums už tai nesirenks keršyti ir kad taryba nepaisant to vis dėlto. Ir džiugu, kad taryba nepaisant to vis dėlto plačia balsų daugumą patvirtino tą pasiūlymą, tad tikiuosi, kad ir mes vėliau atitinkamai nubalsuosime. Tikrai labai puikiai padirbėjome su pirmininkė Danija, turiu pasakyti. Thank you. Thank you, Mrs. Ačiū, ponė Holmeier, už jūsų pranešimą ir dabar išklausykime komisijos ir pirmininkaujančios valstybės. Pirmininkaujantį valstybę buvo pagirta už bendradarbiavimą. Ir ponė Holmeier tai akcentavo. Taigi, pirmiausia, žodis pirmininkaujančiai valstybei, paskui komisijai, o paskui diskusija. Ačiū pirmininkė. Tarybos, tarybai pirmininkaujančios valstybės vardu. Mm, norėčiau pasakyti, kad vakar korepere nagrinėjome šį klausimą. Tekstas buvo patvirtintas toks, koks yra. Mes pasiekėme sutarimo per praeitą trilogą su pranešėja ir su komisija. Taigi, pirmininkė, netrukus gausite korepero pirmininko laišką, kuriame bus sakoma, kad tekstas patvirtintas. Ir tikimės, kad jūs taip pat išreikšite savo pritarimą šiam tekstui. Aš visiškai pritarčiau pranešėjai kuris sakė, kad mes pasiekėme sutarimo dėl teksto. Iš tikrųjų, po trilogų tekstas buvo patobulintas daugeliu požiūriu ir aš norėčiau padėkoti parlamentui už pastangas ir už pasiūlymus. Manau, kad tikrai į daugelį jų mes atsižvelgėme ir įtraukėme atitinkamus pakeitimus į tekstą. Dėrybos buvo sunkios, bet tokios jos ir turi būti. Ir galiu tik padėkoti pranešėjai ir jos komandai už tai, kad darbo atmosfera ir dėrybų atmosfera buvo labai konstruktyvi. Ačiū ir komisijai už paramą trilogose. Iš tikrųjų, sprendžiant šį klausimą, bendradarbiavimas buvo pavyzdinis. Taigi ačiū Jums, ponė Holmair, ir Jūsų komandai. O dabar dėl bendradarbiavimo e, laikino sustabdymo, kuris susijęs su šiuo E, teisės aktų su šiuo klausimu. Aš tikiuosi, kad e, mums pavyks išspręsti šią problemą, išeiti iš šios situacijos, nes iš tikrųjų visiems būtų gerai, jei e, šis svarstymas galiausiai baigtųsi. Ačiū, o dabar komisija. Ar norėtumėt pasisakyti? Komisija taip, ačiū pirmininkė, aš galiu pasakyti, kad komisija taip pat džiaugiasi sėkminga trilogo baigtimi. Ir be abejo, tai tik tai vienas iš daugelio išspręstų klausimų teisingumo ir interneto saugumo srityje ir komisija toliau teiks pasiūlymus susijusius su kitais aspektais, kurie nėra susijęs su baudžiamąją teisę, bet ši pradžia yra gera ir mes labai džiaugiamės. O dėl Šengeno klausimų be abejo tai yra santykių tarp parlamento ir tarybos klausimas, o komisija tikisi, kad bus rastas abiems pusėms priimtinas sprendimas. Ačiū. Dabar pora parlamento narių paprašė žodžio. Pirmiausia, ponas Enčiu. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Moniką parengus pranešimą ir norėčiau informuoti komitetą. Tiksliau pasakyti, kad ji tikrai kovotoja ir labai patikima mūsų kolegė. Iš tikrųjų, jai gali būti pavedamos tikrai rimtos ir sunkios užduotis, kaip kad ši. Ji atlaikė visą spaudimą trilogę ir įstengė įtikinti, pateikti savo argumentus dėrybose. Aš džiaugiuosi, kad buvo pasiektas susitarimas per trilogą ir parengtas kompromisinis tekstas yra iš esmės priimtinas. Jis atspindi šio komiteto nuomonę. Vienas iš man aktualiausių klausimų šiame kontekste yra ES agentūrų ENISA, Eurojusto ir kitų įtraukimas užtikrinant interneto saugumą. Taip pat svarbus viešo ir privataus sektorių bendradarbiavimas, užkertant kelią internetiniams išpoliams. Dar vienas svarbus klausimas - tarptautinis bendradarbiavimas. Be jo kovoti su internetinėmis atakomis bus neįmanoma. Ir dar vienas svarbus dalykas yra apsaugos stiprinimas Toliau sankcijų klausimas. Manau gerai. kad yra numatytos griežtos sankcijos. Mes žinome, kad um, internetiniai išpoliai gali mm, iš tikrųjų padaryti daug materialinės žalos. Taip pat išpoliai prieš infrastruktūrą gali būti rimtai baudžiami ir yra numatytas e, penkerių metų laikotarpis. Be abejo, ne visi parlamento pateikti pasiūlymai buvo priimti ir vienas iš pavyzdžių būtų juridinių asmenų atsakomybė. Taip pat internetinių išpolių prevencija nėra minima direktyvoje, nors mes norėjome, kad tai būtų minima. Tačiau komisija e, numato specialią priemonę šiam aspektui. Iš esmės, kaip sakiau, dokumentas mums priimtinas ir naujoji direktyva padės veiksmingai kovoti su uh, internetiniais išpoliais. Norėčiau pasveikinti pirmininkaujančią Daniją ir padėkoti jai mm, už bendradarbiavimą rengiančią direktyvą. Eh Matiju, ačiū pirmininkė, kaip ir ką tik kalbėjęs kolega, norėčiau padėkoti Monikai už puikiai atliktą darbą. Buvo pasiektas geras kompromisas su. Uh, taryba, Monika visą laiką yra geros nuotaikos dirbama ir tai taip pat padeda bendram darbui. Pirmininkė, žinau, kad nesate atsakingas už tai, kad pirmininkų suėganė įtraukė šio klausimo į darbo tvarkę, tačiau e, manau, kad kuomet diskusijos yra jau baigtos šio klausimu ir būtų galima balsuoti plenarinė sesija dėl jos. Um, tai nemanyčiau, kad uh, pirmininkų suoiga čia laikosi teisingos ar tinkamos pozicijos pirmininkaujančios šalies visos tarybos atžvilgių. Ir uh, galbūt svarstant finansinius klausimus, griežtesnė parlamento pozicija būtų uh, padarytų daugiau įtakos tarybai, nei e, nenoras balsuoti dabar dėl e, kibernetinių nusikalstamumų, kibernetinio nusikalstamumo temų. Nemanau, kad e, tokių svarbių klausimų parlamento aukščiausi pareigūnai laikosi tinkamos nuomonės. Ponas Bronsas tiesų kyla klausimas dėl konteksto pasiūlymo, ne dėl paties konteksto. Visuomet būdavo privačių asmenų ir grupių, kurios e, užpuldavo informacinės sistemas e, ir valdžios institucijos turintis veiksmų. Tokių žmonių atžvilgių, tačiau man daugiau e, rūpešio kelia vienų vyriausybių bandymai įsilaužti į kitų vyriausybių operacinės sistemas. Visi žinome, kad Izraelis ir JAF vykdė išpolį prieš Irano brandolinės programos informacinę sistemą. Aš nesileisiu diskusijas apie tai, e, kiek tai yra teisėta, kiek ne. Visi žinome, kad tai faktas, visi taip pat žinome, kad Kinija e, blokuoja e, vakarų valstybių interneto tinklapius savo teritorijoje ir bandai sulaužti jų sistemas. Aš noriu paklausti, ar ES valstybės ar jų struktūros e, bando atakuoti ar e, vyriausybių, ar jų kokių nors struktūrų pavedimu trečiųjų šalių informacinės sistemas e, arba kitų ES valstybių informacinės sistemas, aš čia nekalbu apie kovą su sukčiavimu arba su nusikalstamomis struktūromis, nes tokie veiksmai visuomet yra teisėti. Ačiū ponia McIntyre. Ačiū pirmininkė. Norėčiau taip pat padėkoti poniai Holmeier už atliktą darbą rengiant šį pranešimą. Kibernetinis nusikalstamumas yra labai svarbi tema. Buvo paminėta, kad kovojant bendrai su nusikalstamumu svarbu kovoti su, su šiais tokio pobūdžio nusikaltimais. Todėl pirmininkų suėga, mano manimu, parlamente užėmė neteisingą, laikėsi neteisingos pozicijos. Mano vienintelė, vienintelė mūsų frakcija pasisakė prieš pirmininkų suėgos veiksmus Jau Strasbūrė minėjau, kad taip elgtis, toks sprendimas buvo labai vaikiškas ir parlamentas atrodys pakankamai jokingai dėl to, vertinant e, teisininkų išvadas, kurias pateikė parlamento teisės tarnyba, taryba elgėsi visiškai nepažeisdama savo įgaliojimų ir remdamasi turimomis teisėmis ir galiomis, mes, aišku, galėtume atsisakyti bendradarbiauti, čia užriesti nuosis, tačiau tikrai mane tokie parlamento veiksmai labai liūdina, jeigu eh, atsisakysime eh, balsuoti dėl šio klausimo, tai eh, padarysime dar didesnę žalą, nei atsisakysime balsuoti dėl keliaivių duomenų įrašų perdavimo, ponas Albrechtas. Labai ačiū, Pirmiausiai noriu atsiprašyti, kad šiek tiek pavėlavau, jau beveik esu pripratęs, kad e, dažniausiai atsiliekame e, šiame komitete svarstydami darbo tvarkės klausimus. Nepaisant to, e, tikiuosi, kad dar suspėsiu tarti keletą žodžių dėl dabartinės trišalio sustikimo situacijos. Visą laiką džiaugiuosi vykstančių bendradarbiavimų, nes labai man akivaizdu, kad bandoma atsižvelgti visas nuomonės vykstančiose diskusijose, tačiau dėl kai kurių klausimų dėrybos e, taryboje tikrai nevyko labai sklandžiai. Vienas iš tokių klausimų yra esminis susijęs su tuo, ar pakaktų priimti direktyvą dėl kovos su kibernetiniu nusikalstamumu ir atitinkamų bausmių nustatymu, ar reikėtų kokiu nors kitokių priemonių saugumų užtikrinti, imtis, siekiant patraukti bažmojo atsakomybę tuos, kurie yra atitinkamų sistemų operatoriai, kurie ieško informacinėse sistemose spragų, kad galėtų jas įsilaužti. Žaliųjų frakcijai taip pat labai gaila, kad svarstant išimčių klausimus programišiams, arba išimčių taikymą programišiams, Tai kalbant apie tos asmenys, kurie įsilaužia į informacinės sistemas, neturėdami ketinimų padaryti žalos toms sistemoms ir iš karto praneša atitinkamus tarnyboms apie e, saugumo spragas tose informacinėse sistemose, apie išimtis tų asmenų atžvilgių. Mums e, kyla didelių sunkumų toms išimtims numatytoms pritarti. Šiau dėkoju už sklandžiai vykusios dėrybas, už rezultatus pasiektus derantį su taryba, tačiau mums tie rezultatai nėra visiškai pakankami ir būtume džiaugiasi, jei būtų vykęs antrasis dokumento svarstymas ir aš nežinau, kiek ta blokada, kuri dabar prasidėjo, truks ir ar bus galima dėrėtis vėliau dėl šių klausimų. Mes tokių darybų pageidaujame arba pageidautume ir būtų įdomu sužinoti, kokias būtų prognozijas dėl e, būsimosios padėties susijusios šio klausimo svarstymo. Tačiau dėkoju už iki šiol nuveiktą darbą. Pirmininkas, ačiū. Dabar steiksime žodį pranešėjai, kad jie galėtų apibendrinti išgirstas nuomonės ir pasiūlymus. Pirmiausiai sureaguosiu į pateiktus klausimus. Panas Brons kalbėjo apie atakas prieš valstybės organizuojamas. Pagal baudžiamosios teisės direktyvą tiesiog nėra numatyta uh, kad e, jos taikymo aprepti pakanka ir atakos prieš e, valstybės. E, mes patys primiktinai norėjome, kad tie klausimai būtų keliami, bet tai tikrai niekaip nesusiję dalykai su tarptautinė teisė, valstybių likmens teisė. Todėl tiesiog buvo konstatuota tai, kad norėtumėm, jog tarptautinės teisės kontekste būtumėmasi priemonių dėl tokių atakų. Kaip sunku tą padaryti iliustruoja puikiai ir pavyzdys, um, kaip, kaip, pavyzdžiui, Kinijos programišiai organizuoja takas prieš įvairius subjektus, lygiai tą patį daro Rusija. Tai reiškia, kad dar yra tikrai daug erdvės e, pasireikšti mums per ateinančius keliarius metus mm, ir nepaprasta bus rasti tuos sprendimus, kadangi ne viskas yra suprantama vienodai, e, ne, ne vienodai į tuos dalykus žvelgia pasaulio valstybės. Kita tema. Janas Filipas Albrechtas uždavė klausimą, dėl kurio aš jau iš esmės jau pasisakiau prieš tai. M, mm, tikrai nesame patenkinti tuo, kad direktyvų projektai pasiūlymai vėluoja ir ponia Krios komisijos narė turėjo nemažai pateikti pasiūlymą dėl, pasiūlymus dėl minimalių standartų numatymo, dėl atsakomybės prisėmimo arba dėl paskatų e, jauniems vadinamiesiems white hat programišiams, e, nenorintiems nieko blogo, nenorintiems organizuoti samoningai atakų prieš informacinės sistemas. Ir iš tiesų dar kol kas laukiame tų pasiūlymų, tų iniciatyvų. Ir aš jau pačioje pradžioje sakiau, kad visi esame nusivylę dėl to, kad nieko iki šiol nepateikta. Ir yra tik priemonės baudžiamosios teisės rytyje, bet iki šiol nėra bendrijos lygmens e, teisės akto dėl įvairių kitų sričių. Ir toliau dar Reikia pasakyti, kad tik vienu atžvilgiu gal nesutarėme dėl tų lengvesnio masto atvejų konstatuojamoje dalyje apie tai yra kalbama. Ir ten numatyta, kad toks nesunkus atako atvejis yra tuo met, kai yra įsilaužiama į sistemą, bet nuostolis žala padaroma nedidelė. Vadinamasis White Hat programišius apskritai nepadaro gal jokios žalos. Dėl to sutinkame visi dėl to, kad nereiktų bausti už tokius atvejus, kadangi tai yra ne, nesunkaus masto mm, e, dalykas. Bet kai kas nenorėjo apskritai kalbėti aiškiai apie vadinamosios white hack White Hat progra programišius. Nenorėjau matyti to tekste, dėl to manau, kad mes jau nemažai pasiekėme dėl to, kad tai dabar minima konstatuojamuose dalyse. Ir iš tikrųjų mes jau galėtumėm tokius mm, asmenys netgi raginti, e, dalytis savo turimą informaciją ir, ir tuomet jie mums būtų netgi naudingi ir, ir nepatektų į tą mm, e, juodąjį programišių sąrašą. Man atrodo, tą reikėtų aiškiai pasakyti komisijai, kad ne tik susimantek ir Cisco dviem didžiosiam įmonėm turėtumėm bendradarbiauti, bet taip pat ir būtent su ta asmenų grupe tikslinė, kurie im, veikia CCC kontekste ar kur kitur, nes jie tikrai galėtų mums padėti, mums galėtų pagelbėti stiprinti saugumo sistemas ir šiuo klausimu tikrai plačiai visi sutarėme. Tiesa, džiaugiuosi tuo, kad taryba jau lyg ir pripažino, kad tokie atvejai pakliūtų į maino keisės vadinamą um, sritį, bet nenori to konkrečiai minėti tekste. Ir kiek dėl tos konstatuojamosios dalies, man atrodo, dvi su pusę valandos kalbėjomės ir dėrėjomės, ginčiojomės, taigi vis dėlto sprendimą pasiekėm. Ir Todėl padėkosiu kolegoms žaliųjų frakcijos, kurių darbą labai vertinu. Ir tikrai būtų gražu, jeigu visi galėtumėm pasiūsti bendrą signalą, tikiuosi galėsiu atsižvelgti ir jūsų pasiūlymą. Taigi ačiū visiems kolegoms um, už tai, kad teikė pasiūlymus, stengiamės visi bendra dvasia formuluoti projektą. Nebuvo viskas taip jau lengva ir kolega Albrecht, kolega Alvaro ponas Timothy Kerko, visi e, svariai padirbėjo, tad ačiū jiems už tokį intensyvų darbą. Dar sėki ačiū poniai Holmaja. Tai tiek diskusijų dėl šios temos. Išgirdome, kokia yra naujausia padėtis trišalėse darybose dėl šio dosijai. Tad kol kas informacijos tiek. Su nekantrumu lauksime tolesnių įvykių, tolesnės raidos. Ir dabar toliau darbo tvarkėje klausimas dėl Eurojusto. Keitimasis nuomonėmis su naujai išrinkta Eurojusto pirmininkė Michelle Konings, bet jos dar nėra, nes diskusija numatyta pusiai dvylikos, dėl to dabar penkių minučių pertrauka. Ačiū.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 Gerbėmiai, prašom susėsti. Mums liko dar viena valanda. Ir norėtume kuo geriau tą laiką išnaudoti. Šiandien turime viešinę Libė komitete. Noriu pasisveikinti su ponė Michelle Koninsks. Ji yra naujai išrinkta Eurojusto pirmininkė. Eurojusto vienos iš mums svarbiausių agentūrų. Ji pakeitė Aleda Viljamsą. Jis nekarta lankėsi mūsų komitete. Taigi, naujoji direktorė buvo ką tik išrinkta ir mes jai linkime kuo didžiausios sėkmės atliekant savo pareigas. Ir šiandien jį lankosi čia ir pristatys metinę ataskaitą. Šioje ataskaitoje yra pristatoma Eurojusto veikla. Ši agentūra, kuri yra gana nauja, jai vos dešimt metų ir jos veikla vis plečiasi. Jos nagrinėjimų bylų skaičius 2011 išaugo iki 1140 vienos. Na, jų nagrinėjimų bylų klausimas skaičius vis auga ir tos bylas dažniausiai susijusios su trimis ar ir daugiau valstybių narių. Ir dar pasakysiu, kad prieš keletą dienų vyko svarbus seminaras Luksemburgė. E Ten buvo kalbama apie baudžiamąją teisę, saugumo, teisingumo ir laisvės erdvėje ir buvo kalbama apie policijos ir teisminį nagrinėjimą ir bendradarbiavimą tyrime ir bylų nagrinėjime. Aišku, aktualiausia yra kova su tarpvalstybiniu nusikalstamumu Tai yra Lisabono sutarties 83 straipsnio nuostata. Na ir Europos parlamentui ir Libė komitetui tai yra aktualūs klausimai mūsų veiklos dalis. Taigi įdomu bus išgirsti mums Eurojusto veiklos pristatymą, ataskaitą Išgirsime apie operatyvinę veiklą, administracinės procedūras. Eurojusto kolegija turėtų glaudžiau bendradarbiauti su Europos parlamentu, taip pat Libė komitetu ir teikti pasiūlymus dėl teisės aktų, pavyzdžiui, dėl lėšų gautų nusikalstamų būdų, konfiskavimo ir panašiai. O dabar žodis poniai Koninsks. Ir e, tikrųjų, Libė komiteto koordinatorių posėdėje buvo nuspręsta, kad Libė komiteto atstovai vyks į Eurojustą Hagoje Šis vizitas e, numatytas rudenį. Ir aišku, mums yra įdomu, kaip toliau vystysis Eurojusto agentūra ir kaip toliau bus vykdoma šios agentūros veikla kai bus e, įgyvendinamas sutarties 86 straipsnis, kai bus saugomi ES finansiniai interesai ir kai bus e, kovojama su tarpvalstybiniu nusikalstamumu. Tai aiškus rytis, kuriuose veikia Eurojustas ir Libė komitetas atidžiai seka šią veiklą. Manau, kad mūsų komiteto nariai užduos nemažai klausimų ir jau dabar pradėkime šią diskusiją. Taigi pirmiausia žodis poniai Konings. Ačiū pirmininkė už šias pastabas, už jų pristatymą. Noriu kreiptis į gerbiamus Libė komiteto narius, man garbė būti čia ir pristatyti 2011 metinę ataskaitą. Šimtas kopijų šiandien buvo padalinta čia komitete. Taip pat yra ir elektroninis šios ataskaitos variantas 13 kalbų. Ir mes rengėme šią ataskaitą ir kitomis e, likusiomis ES kalbomis. Na, kadangi mm, šioje ataskaitoje daugiausia kalbama apie mūsų veiklą, operatyvinę veiklą. Ir mums aktualu pabrėžti Eurojusto pridedamąją vertę kovojant su tarp valstybiniu nusikalstamumu. Jeigu pažvelgsite į skaičius, Matote, kad 1441 byla buvo nagrinėta 2011 metais. Šis skaičius šiek tiek išaugo nuo 2010-ųjų, tada buvo nagrinėta 1421 byla. Bet kas yra svarbiausia, tai kad palyginus su praeitais metais, tiksliau, seksniais metais, 2010-aisiais, Beveik 45 procentais išaugo koordinacinių posėdžių skaičius ir tai, ko gero, yra svarbiausias Eurojus stovyklos aspektas. Daugiau nieko. Niekas Europoje ar kitur pasaulyje to neorganizuoja. Būtent nėra e, sutelkiami prokurorai, tyrėjai vienoje patalpoje, viename posėdėje ir nesidalėja informacija susijusi su vykdomais tyrimais ir baudžiamosiomis procedūromis. Ir nerengiama bendrai persiekimo strategija. Tai reiškia, kad jeigu, pavyzdžiui, narkotikų priekybos tinklas veikia, tarkime, penkiose e, valstybėse narėse, tai dalyvauja visų penkių šalių ekspertai. Jie atvyksta į Eurojustą, mes užtikriname vertimo paslaugas šiuose posėdžiuose. Taip pat dalyvauja ir Europolas ir mes dalėmės informaciją, turimais e, įrodymais ir formuojame bylą Taigi galiausiai visi e, susidaro vaizdą, kaip veikia nusikaltelių tinklas ne vien vienoje valstybėje narėje, bet ir kitose keturiose valstybėse narėse. Ir taip, aišku, mes susidarome bendrą vaizdą ir bendrą strategiją, o ne tik koncentruojamės į atskirus segmentus, į tinklo, nusikaltelių tinklo veiklą atskirose valstybėse narėse. Tai padeda formuoti bendrą strategiją. Ir mes numatome tikslus, numatome veiklos koncentracija, kai bus vykdoma policijos, prokurorų veikla visose valstybėse narėse, kaip vyks visas procesas, paieška įrodymų rinkimas, areštas ir taip toliau. Tai pasiunčiamas signalas ir patiems nusikaltelėms. Mes galime parodyti, kad iš tikrųjų kova vyksta koordinuotai ir struktūruotai ir veiksmingai. Ir aišku, toks signalas yra svarbus. Tai manoma tik pasitelkus koordinavimą, tik užtikrinant daugia šalį teisminės sistemos koordinavimą komunikacija vyksta dažniausiai tarp šalių dvišalių pagrindų. O mes vis dėlto pasirinkome dar veiksmingesnį būdą. Visi turi būti įtraukti, visi supažindinami su klausimo esmė iš anksto, visiems yra pateikiama uh, Pateikiamas toks pristatymas, prezentacija, įvertinama padėti skirtingose valstybėse narėse ir vėliau susidaromas bendras vaizdas, tada pasirenkame e, teisės saugos priemonės, kurios yra būtinas e, sprendžiant konkrečią bylą. Pasirenkame metodą, ar tai bus Europos arešto orderio taikymas ar kitos procedūros. Viskas įmanoma. Vienas galbūt nelabai geras dalykas yra tai, kad nėra vieno visiems tinkamo sprendimo. Kiekviename koordinuotame posėdėje mes sprendžiame dėl specifinio sprendimo. Neįmanoma mm, pasakyti, kad e, iš tikrųjų įmanomas vienas teisingas sprendimas kiekvienam konkrečiam atvejui. Aš mm, galiu pateikti uh, ir kitų pavyzdžių, bet kaip sakiau, tas toks bendradarbiavimas, tokių susitikimų skaičius išaugo 45 procentais ir valstybės narės pačios yra suinteresuotos tokių bendrų susitikimų organizavimo. Ir na, mes žinome, kad 70 procentų tokių nagrinėjimų atvejų byla yra aktuali trims ar daugiau valstybių narių Dažniausiai byla susijusi su trijomis, penkiomis ar šešiomis valstybėmis narėmis. Nusikalstama veikla vykdoma dažniausiai penkiose, šešiose ES valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse. Ir praeitais metais nagrinėtose bylose 80 procentų bylų susijusios su prioritetinėmis rytimis, kurios jums yra gerai žinomos, jas numatė taryba, tai būtent prekyba žmonėmis, prekyba narkotikais, korupcija, sukčiavimas, pinigų plovimas, internetiniai nusikaltimai ir taip toliau. Ir gerai, kad valstybės narės būtent kreipėsi prašydamas tokių bendrų posėdžių tokiuose bylose. Šie nusikaltimai visada tarp valstybinio pobūdžio ir juose visada e, susijusios bent trys valstybės narės. Taigi pateikiau skaičius ir aišku aktualu čia ir bylų skaičius, svarbus skaičiai, svarbu nagrinėjimo kokybė ir greitis. Labai svarbi greita reakcija nusikaltėliai veikia labai greitai, taip greitai, kad mes patys turime gebėti greitai reaguoti realiuoju laiku. Taip pat nuo praeitų metų septyniose bylose mes pasinaudojame tokia teisėsaugos procedūra kurioje dalyvavo operatyvaus bendradarbiavimo centrai. Vyko koordinaciniai posėdžiai, apie kuriuos ką tik kalbėjau. Ten mes e, nusprendėme dėl veiksmų, veiksmų datos. Ir tada valstybių narių teisės saugos institucijų atstovai ir teisėjai Mm, susirenka krizės, krizių centre, pavyzdžiui, 6 ryto vyksta vaizdo konferencija ir penkio, penkių valstybių narių teisės saugos institucijos um, gali susisiekti tuo pačiu metu. Ir tada yra pasikeičiama svarbiausia su byla susijusia informacija. Mes galime palyginti informaciją ir spręsti dėl skubių veiksmų, ar reikia išduoti naują Europos arešto orderį ar kitokį prašymą kitams šalims. Tai taip veikia ši sistema ir tai padeda užtikrinti šių procedūrų veiksmingumą. Dabar gal trumpai porą konkrečių pavyzdžių. Tai nesena byla Švedijos byla. Pradžia prieš trejus metus. Ir kovo 28 dieną šiais metais prasidėjo Švedijoje teisme. Byla pasiekė teismą. 2008-aisiais buvo identifikuotas stambus nusikaltelių tinklas, kuris užsėmė narkotikų priekybą. Ir jis veikė iš Švedijos veikė taip pat Prancūzijoje ir Ispanijoje ir turėjo ryšių su ne ES šalimis - Kolumbija, Andora, Venezuela ir kai kuriomis kitomis. Ir aišku, buvo akivaizdu, kad koordinavimas būtinas, jis ir prasidėjo 2008-aisiais. 2009-aisiais buvo suburta jungtinė tyrimų grupė Ir po to, kai buvo įkurta, mums pavyko mm, perimti ir konfiskuoti 1,4 mm, tonos geros kokybės kokaino. Taip pat mm, buvo areštuota keletas asmenų Ir galiausiai 2010 gruodžio mėnesį buvo areštuoti organizatoriai Švedijoje prie Serbijos sienos, taip pat ir penki kiti organizatoriai, taip pat pagrindinio organizatoriaus giminės, švedai gyvenę Šveicarijoje Ir kai kurie jų buvo taip pat įsitraukę ir į pinigų plovimo bylą. Taigi tai buvo dvi bylos - ir narkotikų priekybos, ir pinigų plovimo bylos. Ir kai mes e, pamatėme nuotraukas prabangių vilų, laivų, e, diskotekų ir barų, pamatėme, kaip gyvena šie asmenys. Tarp 2007 ir 2010 metų 12 milijonų eurų. E, jie buvo investavę į nekilnojamą turtą, iš jų 6 milijonai buvo areštuoti per vykdytą operaciją. Ir Ir buvo konfiskuota kokaino už 468 milijonus eurų. Taigi bendradarbiavimas labai svarbus, taip pat ir su ne ES šalimis. Europolas buvo taip pat labai svarbus įrankis, pateikė mums informacijos apie konkrečius gučias buvimo vietas, tai taikinius galima sakyti, o mes savo ruoštų tarp 2008 ir 2011 metų mm, organizavome 13 koordinacinių posėdžių kuriuose dalyvau, sprendėme teisminius klausimus, kaip e, naudotis tarpusavio pagalbos prašymais ir ES ir su ne ES šalimis. Ir taip pat e, stengiamės nustatyti tinkamą vietą, kur turi vykti persiekiojimas ir kaip organizuoti perėmimą ir uh, na, areštą ir taip toliau. Tai iš tikrųjų sunki užduotis teisinių požiūrių ir šioje konkrečioje minėtoje byloje pagrindiniai organizatoriai nusikal ir nusikalstamos grupuotės vadėjos yra teisiami ir laukia teismo sprendimo. Taigi lauksime galutinės šio proceso baigties, bet matome kad byla gali būti sprendžiama labai veiksmingai, jeigu pasitelkiamas koordinavimo metodas. Galim tik spėlioti, kaip būtų, jeigu būtų bendradarbiavima tik dvi šalių pagrindų - Prancūzija, Kolumbija, Švedija, Prancūzija ir panašiai. Tai būtų užtrukę visą amžinybę, o nusikaltėliai toliau gyventų prabangų gyvenimą. Ir dar galbūt vienas pavyzdys, kuris taip pat gana nesenas cigarečių kontrabandą, padirbtų cigarečių kontrabandą. Nusikalstama grupuotė vyko, veikė Ukrainoje ir buvo vykdoma kontrabanda į Junktinę karalystę. Ukrainoje veikia nusikaltėliai, įkūrė tinklą, kurie dalyvavo Prancūzija, Čekija, Slovakija, Vengrija, Italija ir Vokietija. Ir šiuose šalyse buvo įsisteigusios um, kompanijos, kurios susėmė fiktyvę veiklą. Buvo nustatytas toks fiktyvus komercinis maršrutas ir mes taip pat pasitelkėme pagalbą institucijų, kurios padėjo mums spręsti administracinius klausimus. Na ir galutinis taškas šių cigarečių kontrabandos buvo Prancūzijoje, iš Prancūzijos. Prancūzija buvo jau pagrindinis transportavimo tinklas. Taigi mes e, bendradarbiavome, buvo parengti Europos arešto orderiai ir pasinaudojame tokį šoko terapijos metodą areštuodami organizatorius Ukrainoje ir Birželio 21 dieną buvo vienu metu organizuoti penki, e, penkios kratos. Taigi koordinacinis posėdis vėlgi buvo pasitelktas, kada dalyvavo atstovai iš šešių susijusių valstybių narių ir buvo sprendžiama dėl konkrečios strategijos ir laiko. Ir vėlgi teisėsaugos ir teisminių institucijų atstovai bendradarbiavo. Tai buvo tarpžinybinis, tarpžinybinė veikla, susiekant ir likviduojant šį cigarečių kontrabandos tinklą. Uh, Taigi labai svarbu nustatyti tinkamą veiksmų datą. Ir mano minėti du pavyzdžiai rodo, kad nemažiau svarbus yra veiksmingas bendradarbiavimas tarp Eurojusto ir Europolo. Ir turime gerų žinių. Mes esame susiję su 17 Europolo nagrinėjimų bylų ir 89 koordinaciniuose posėdžiuose Europolas taip pat dalyvavo. Na ir abi institucijos yra dabar įsipareigojusios viena kitą informuoti apie operatyvinius posėdžius. Taigi mes galime pasidžiaugti sėkmingų bendradarbiavimų. Ir galbūt dar vienas netoks teigiamas aspektas, kuris yra susijęs su terorizmo bylomis. Kol kas mes neturime galimybės šioje srityje veiksmingai bendradarbiauti ir taip yra ne dėl Europolo, o dėl valstybių narių. Uh, Mes turėjome neseniai patirties, kai buvo kilusios tikrai keistos situacijos. Mes gauname informaciją apie, Euro, iš Europolo per koordinacinius posėdžius. Europolas turi informacijos, bet mes negalime gauti informacijos iš valstybių narių, negalime sudaryti bendro vaizdo apie teroristinių grupuočių veiklą. Tai čia yra dar neišnaudotų galimybių, yra dar ką veikti ir tai jau nėra, kaip sakiau, Europolo atsakomybė, o valstybių narių atsakomybė, kurios ne visada nusteikusios bendradarbiauti. Jungtinė, jungtinės tyrimo grupės, jos yra svarbios ir aš jau pateikiau pavyzdį. Jos um, egzistuoja jau kurį laiką, bet galbūt sėkmingiausiai veikia pastarosius penkerius metus. Kodėl? Todėl, kad e, per šį laikotarpį, pastarosius penkis metus, mes gavome dotacijas e, finansuoti tokias grupės ir 2011 e, metais buvo įkurtas ekspertų tinklas ir mes rengėme visų valstybių narių ekspertų posėdžius. Tie posėdžiai yra rengiami Europolė ir Eurojuste ir mm, keičiamasi patirtis jungtinių tyrimų grupių veiklos ir mes taip pat turime šių grupių veiklos vadovą. Aišku, tos grupės yra gana brangios, jums reikia nemažai lėšų ir mm, iš tikrųjų kartais, ypač anksčiau, dėl to buvo vengiamas sudaryti. sudaryti. Iki 2013 mes turime 2,3 milijonų eurų finansuoti šias grupės ir paskui panašu, kad susidursime su finansinėmis problemomis. Vienas komisijos direktoratų e, teikia finansinę e, teikia finansavimą toms grupėms, bet mes dabar buvome informuoti, kad e, toliau tai bus nebeįmanoma. Dėl to kad Eurojustas jau nebegalės e, teikti paraiškos dėl ilgalaikio finansavimo ir ilgalaikės partnerystės. Mes galėtume tik taip po 2013 metų paprašyti finansavimo pagal trečią išlaidų kategoriją biudžete ir prašyti 530 tūkstančių eurų. Pernai mes gavome 165 paraiškas. Ir buvo suteiktas finansavimas 65 jungtinėms tyrimų grupėms, daugiausia veikiančioms um, prekybos narkotikais bylose. Bil Taigi šių grupių darbas iš tikrųjų duoda gerų rezultatų ir būtų apmaudu, jeigu jų veikla nebūtų tiesiama. Ir aišku, abipusio pasitikėjimo, abipusio sutarimo priemonės leidžia mums užtikrinti gerus rezultatus. Taigi aš ir jūs kreipiuosi, mes norėtume kartoti, tai kaip įmanoma dažniau būtų gaila nepasinaudoti galimybę veiksmingai kovoti su tarpvalstybiniais ir sunkiais nusikaltimais. Aš taip pat norėčiau trumpai galbūt pakalbėti apie ateitį. Mes su savimi atsinešėme uh, tokių brošiūrų. Ten yra kalbama apie Eurojusto strateginį planą 2012-2014 metams. Kokie mūsų tikslai - gerinti operatyvinę veiklą, vykdyti veiksmingus veiksmus, e, tyriant tarp valstybinius nusikaltimus, stiprinti bendradarbiavimą su pagrindiniais partneriais ir užtikrinti mūsų darbo metodų veiksmingumą. Tai tiek pirmininkė. Priminsiu dar tos pavyzdžius, kuriuos jau pateikiau kalbėdama. Mes tikrai turėtume mm, toliau tęsti savo veiklą, toliau vykdyti koordinuotus posėdžius, naudotis mm, operatiniais centrais ir galbūt dabar trumpai apie darbo metodus. Jūs trumpai apie juos jau užsiminėte ir jūs taip pat sakėte, kad yra būdų mums bendradarbiauti teisėkuros srityje. Pirmininkas, noriu priminti kad mūsų laikas yra ribotas. Vakar mes gerokai viršijome skirtą laiką. Yra mūsų specifinė vertimo žodžių sistema. Vertėjai dirba iki pusės pirmos, o toliau tęsime darbą po pietų. Taigi prašom turėti omenyje šios organizacinius aspektus dabar trumpai. Prašom pasisakyti, o paskui dar turėtų likti laiko klausimams. Ačiū taip, aš tai ir pasistengsiu padaryti. Taigi e, kilo mums e, sunkumų. Peržiūrėtas tarybos sprendimas 2008 metų, jis turėjo būti įgyvendintas iki 2011 birželio mėnesio. Bet panašu, kad e, ne visas valstybės narės turės įgyvendinti šį tarybos sprendimą. kai kurios valstybės narės vis dar jo neįgyvendino. O čia šiame sprendime yra du svarbus straipsniai - 12 ir 13. 12 kalbama apie Eurojusto nacionalinės koordinavimo sistemas ir 13 apie privalomą informaciją Eurojustui dėl konkrečių bylų. Mes čia kalbame apie prioritetinės rytis - priekybę žmonėmis, priekybę narkotikais ir taip toliau. Dar kita probleminė sritis, tai yra Lisabono sutarties 85 ir 86 straipsniai. 2009 m. gruodžio mėnesį Eurojustas ėmėsi iniciatyvą įsteigti atitinkamą darbo grupę ir mes galvojame būtent apie šios straipsnius 85, 86 ir 71 71 straipsnį, kur kalbama apie bendradarbiavimą vidaus saugumo srityje. Kokia yra dabartinė padėtis? Mes žinome, kad prieš 8-9 um, metus galiojusi sistema, kurioje dalyvavosi 15 valstybių narių e, sistema veikia kitaip. Dabar e, mūsų valdyba, mūsų darbuotojų skaičius gerokai išaugo, jų yra 300, taigi tai tos darbo taisyklės, kuriomis mes vadovavomės prieš keletą metų, dabar jau nebetinka. Mes e, turėjome pakeisti taisyklę susijusią su vadovų skirimu ir taip toliau. Taip pat mes turime geriau valdyti riziką, užtikrinti veik, geresnį veiklos valdymą, administracijos veikimą ir geresnį koordinavimą tarp mūsų administracijos ir valstybių narių. Taigi yra tam tikrų organizacinių klausimų ir mm, mm, komisija patvirtino mūsų veiklos peržiūrą. Ir dabar mes dalyvavome šeštajame peržiūros raunde ir nuo 2009 metų mes tikrai nemažai pagalvojame, kaip galime užtikrinti 85 ir 86 straipsnio įgyvendinimą. Ir e, kaip mes galime atsižvelgti nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento pasiūlymus dėl Eurojusto veiklos ir Eurojusto struktūros, kad agentūra toliau sėkmingai kovotų su tarvalstybiniu nusikalstamumu ir kokie gali būti padaryti instituciniai pakeitimai. Dabar panašu, kad mes jau turime bendrą mm, vaizdą ir bendrą pasiūlymą dėl 86 straipsnio, apie jį taip pat galvojame ir pernai, pavyzdžiui, mes atsakėme į komisijos internetinį klausimyną. Ir kitą savaitę bus surinktas susitikimas su mm, generaliniais prokurorais ir kalbėsime apie e, Eurojusto funkcijas. Ir galiausiai e, apie mūsų bendradarbiavimą. Mes savo ruoštų esame pasirengę teikti visą galimą informaciją ir pagalbą, ypač kiek tai susijęs su arešto orderiais tose prioritetinėse srityse, priekyboje žmonėmis, narkotikais ir taip toliau. Taigi mes tikrai esame pasirengę dalyvauti dialoge. Mes Aišku, sutinkame, kad jūs apsilankytumėte mūsų agentūroje, nes e, iš tikrųjų jūs dalyvaujate vertinime kaip ir nacionaliniai parlamentai ir mes norime išgirsti, ko jūs iš mūsų tikitės. Mes esame parengę metinę ataskaitą, kitus dokumentus, bet kokia yra jūsų nuomonė, kas dar turėtų būti padaryta, kaip jūs vertinate mūsų veiklą. Aš manau, kad tai yra abipusis dalykas, jūs turite pasakyti, ko tikitės, mes galime informuoti apie tai, ką nuveikėme. Ačiū, pane Konings, netikus jūsų pasišventimą, energiją, kurią pademonstravote per visą savo karjerą Eurojuste, kurią pradėjote prieš dešimt metų. Ir ypač už tą tas pastangas, kuris pademonstravote pristatydama metinės veiklos ataskaitą Europos parlamentui, mūsų komitetui. Sižvelgiant į ketvirtojo ES teisino ramščio pokyčius susijusius su Lisabono sutarties įsigaliojimu. Ir su ateityje galbūt numatoma perspektyva įsteigti ES prokuroro pareigybę, sukurti struktūras, kurias pasitelkus būtų galima veiksmingai kovoti su tais blogiečiais, kurie nepripažįsta valstybių sienų ir nesustabdo ties jomis savo veiklos. Dabar žodis komiteto nariams pradėsime nuo pono Busutil. Ačiū pirmininkė, norėčiau pradėdamas savo kalbą padėkoti už e, kai labai įdomią, energingą ponios Konings prezentaciją ir jūsto veiklos, tačiau aš esu skeptiškai nusiteikęs, turiu pripažinti, nes e, vertinant euro jūsto veiklą, nes anksčiau ši agentūra nepateisino ją investuotų lėšų, aš esu pasirengęs pakeisti savo nuomonę, jeigu mane atitinkamai įtikinsite, žvelgiant Aš jūsų patikimą ataskaitą pasigendu informacijos apie nelegalų žmonių gabenimą. Mano šalyje beveik kiekvieną dieną keli žmonės paskesta jūroje, turiuomenį nelegaliai gabenamus asmenis į ES. Jūs minite prekybą žmonėmis, tačiau mes turime omenyje konkrečiai nelegalę prekybą žmonėmis, žmonių kontrabandą. Noriu paklausti, ar jūs vertinate tuos nusikalstimus kaip atskirą nusikaltimų grupę ir manote, kad tai yra klausimas, kurį būtų galima spręsti bendromis pastangomis ir ar jeigu tas pastangas sutelkime, tai galėtume veiksmingai kovoti su nusikaltelių struktūromis, kurios veikia labai didelėme skaičiuje šalių ir labai mm, dideliam skaičiu žmonių gyvybių kelia grėsmę. Aš e, e, tačiau jūs vertinu kaip asmenį, kuris nori pakeisti dabartinę padėtį Eurojustą, todėl teigiamą gaidą baigsiu savo pasisakymą ir tikrai esu pasirengęs pakeisti savo nuomonę dėl Eurojusto veiklos naudingumą. Linkiu sėkmės jūsų veikloje, poniai Zipel suteikiamas žodis. Labai ačiū. Aš taip pat norėčiau pasveikinti Jūs išrinkus į naujas pareigas, nepriklausomai nuo to, kad e, salėje šiuo metu yra mažai komiteto narių, e, Eurojusto veikla, bendravimas, tyrint baudžiamasias bylas e, tikrai mums labai svarbus ir aš tikiuosi, kad sugebėsime apsilankyti rudenį jūsų agentūroje. Savo ataskaitoje daug dėmesio skiriate bendradarbiavimo svarbai. Čia sėkminga, sėkminga veiksmų koordinacija, kiekvienas koordinavimas, veiksmų derinimas yra būtina e, prielaida geram e, bendradarbiavimui, tačiau tam reikia pasitelkti gerą valią, tai yra pasirengimas keistis informaciją ir jūsų ataskaitoje aš e, matau tam tikrą optimizmą, tačiau tas pasirengimas keistis informacija turi būti juntamas ne tik nuo konkrečių institucijų struktūrų, tačiau taip pat ir nuo valstybių narių, kurios privalo būti pasirengusios atsisakyti tam tikrų įgaliojimų ir funkcijų. Ir e, šioje vietoje padėtis tikrai nėra pati geriausia, apie tai minėjo kolega Busutil, nes Eurojusto veiklą riboja tam tikros instrukcijos, kurios gaunamos iš valstybių narių. Grįžtant prie koordinavimo klausimų, tyriant tarp valstybinius nusikaltimus, kaip priekyba žmonėmis arba narkotikais, reikia galbūt be koordinavimo veiksmų imtis arba rodyti Eurojustui pačiam daugiau iniciatyvos arba bandyti ieškoti kitų būdų ir kanalų, kaip priversti valstybės narės geriau ir glaudžiau bendradarbiauti tarpusavyje. Diskusija dėl Europos uh, prokuratūros, dėl Europos generalinio prokuroro pareigybės tam taip pat galėtų pasitarnauti, reikėtų pasitelkti kitas papildomas procedūras šioje srityje. Paskutinis aspektas yra Europos arešto orderis, dėl kurio daug ginčių kyla Europos parlamente. Mes manome, kad reikėtų pakeisti atitinkamas teisės nuostatas, kad būtų galima geriau naudotis šią priemonę. Noriu paklausti, kaip Eurojustas vertina valstybių narių pasirengimą taikyti arba netaikyti Europinę arešto orderį, galbūt galėtų pateikti, galėtume pateikti konkrečių pavyzdžių, kaip tai vyksta, ponė Matija. Ačiū, ponė pirmininkė, sveiki atvykę, ponė Konins, sveikiname. Jūs pradėjus eiti naujas pareigas, pritariu kolegų nuomonėje ir manau, kad Eurojustas ir ypač jungtinių tyrimų grupės veiksmingai veikiančios vietose ir tyrinčios nusikal, nusikaltimus nusipelno mūsų paramos. Ir paraginčiau valstybės narės, kurios dar ne visos dalyvauja šių jungtinių tyrimų grupių veikloje, prisijungti prie jų. Tikiuosi, kad taip ir atsitiks. Simonas paminėjau kai kurias sritis, kurios dar nėra apriektos ir kuriuose galbūt sudėtingiau kovoti su tarpvalstybiniu nusikalstamumu. Manau, kad tiek policijos, tiek teismų e, veiklos srityse vadovaujamasi tokia slaptumo kultūra vis dar ir galbūt reikėtų ta, e, tos slaptumo kultūros atsisakyti, jūs turėtumėte paraginti tą padaryti valstybių narių lygmenių, ką manote apie Europos generalinio prokuroro pareigybę. Kol kas e, daroma nemažai kliūčių, kad ji būtų įsteigta, ar jūsų vertinimu ta pareigybė būtų naudinga ir galbūt galėtumėte papasakoti apie tai, ar susitinkate su valstybių narių atstovais, ar lankotės valstybėse narėse tam, kad galėtumėte pagerinti jungtinių tyrimų grupių veiklą, tyriant nusikaltimus vietose e, apie kovą su terorizmu. Jūs minėjote, kad nepakankamai sklandžiai vyksta bendravimas su Europolu. Ar tai uh, išskirtinė Europolo veiklos rytis, ar yra kitų priežasčių, dėl kurių tas bendarbiavimas nevyksta sklandžiai, galbūt galėtumėte apie tai daugiau pasakyti, ponė McIntyre. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju, ponė Konings, už pristatymą, noriu taip pat pasveikinti jūs pradėjus eiti naujas pareigas. Dauguma jūsų, didžia dalis jūsų pateiktos informacijos labai įdomi, aš pritariu veiksmų koordinavimo ES lygmenių idėjų, idėjai, tai yra būtina prielaida veiksmingai kovojant su didelio masto sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais Europos prokuratūros idėja čia būtų svarstytinė, tačiau aš nemanau, kad koordinavimas ir bendradarbiavimas turėtų valstybėms narėms kainuoti tam, įgaliojim, tam tikrus įgaliojimus arba galės, kurias jos šiuo metu, kuriomis jos šiuo metu disponuoja. Du, galbūt netokius svarbius aspektus noriu paminėti. Prieš kurį laiką dalyvavau tarp parlamentinėme susitikime su savo šalies parlamento rūmų atstovais, lordų bendruomenių rūmų nariais. Jūs daug kalbėjote apie bendradarbiavimą tarp Europol ir Eurojust. Vienas iš klausimų tame susitikime, kurį uždavė Lordo rūmų atstovai, buvo susijęs e, su e, tuo, kad galbūt e, jūs savo ataskaitas galėtumėte koordinuoti su Europolu ir atvirkščiai, ir būtume, bū, mes galėtume vertinti bendrai abiejų agentūrų veiklą. Kitas su to susijęs klausimas, turint omenyje jūsų ankstesnės veiklos patirtį tyriant organizuotus nusikals, nusikaltimus. Norėčiau jūsų paklausti, kaip vertinate Europos parlamento sprendimą sustabdyti diskusijas, dėrybas tiksliau dėl e, kelių domenų įrašų perdavimo. Ačiū, panas Bronksas. Ačiū. Nesu didžiausias ES e, entuziastas ir šalininkas, todėl ir Eurojusto veiklą nelabai teigiamai vertinu. Čia bandau objektyvę nuomonę susidaryti. Minėjote anksčiau um, Europos arešto orderį jungtinė karalystė labai vienreikšmiškai vertina arešto orderius, nes uh, jie reiškia tam tikrų galio atimimą iš teismų, pavyzdžiui, atsisakyti, išduoti tam tikrus asmenys, gražinti jas į kilmės šalis. Aš norėčiau paklausti optimistinę gaidą. Ar e, Eurojustas e, savo koordinaciniuose susitikimuose kritiškai vertina informaciją gaunamą iš valstybių narių prieš išduodant e, Europinį arešto orderį. Kitaip tariant, ar Eurojustas atlieka atrinę, antrinę, antrinę arba pakartoti negaunamos informacijos e, patikrą. Ir taip galbūt kompensuoja e, Junktinės karalystės prarastą, Junktinės karalystės teismų prarastą galę e, po to, kai buvo pradėtas ten taikyti ir galioti Europos arešto orderis. Ačiū, ponė Konings. Galbūt galėtumėte apsiriboti dešimčia minučių atsakydama į užduotus klausimus ir e, taip palengvintumėte darbą vertėjams, kurie jau vakar sunkiai dirbo. E, Manau, kad e, turbūt svarbiausias, ar vienas svarbiausių užduotų klausimų buvo mm, jūsų veiksmų koordinavimas su Europolu, siekiant komuoti su tarpvalstybiniais nusikaltimais ir siekiant pagerinti šią kovą artimiausioje ateityje, steigiant e, arba pasinaudojant bendrais e, abiejų agentūrų turimais tinklais, struktūromis, sukaupta patirtimi Taip pat labai svarbus klausimas buvo užduotas susijęs su galimybė pagerinti keitimąsi informaciją. Daug kartų pastebėjome, kad e, saugumo ir teisingumo erdvėje arba srityje pasiekta pažanga e, dažniausiai lieka nežinoma Europos piliečiams. Mes e, dedame visas pastangas e, kovodami su tarpvalstybiniais nusikaltimais, pasitelkdami visas turimas priemonės, agentūros šių piliečių nieko apie tai nežino. Pradedant e, nuo prokuratūrų ir teismų struktūrų darbuotojų valstybės narėse galime konstatuoti, kad dauguma teisėjų netgi nežino apie galimybės pasitelkti dabar turimas priemonės ir apie tokių priemonių plėtros e, platesnio masto panaudojimo perspektyvas. Taigi, ką šios rytėje galėtume nuveikti, kad pakeistume padėtį? Prašau. Uh, Kiek sekundžių skiriate man atsakyti į tą krūvą klausimų? Aš tikrai turėsiu galvoje vertėjus ir tikiuosi nekalbėsiu per ilgai. Bandau iš eilės reaguoti į klausimus. Ponas Busutil. Taip, su jumis sutinku, mes turime darbą vykti gerai, turime už jį atsiskaityti, turime vykdyti savo misiją. Ir be abejo, valstybės narės nėra iki galo įsitikinusios mūsų institucijos teikiama nauda. Mes galbūt daug dirbame, bet netiek daug um, reklamuojamės ir kalbame apie savo darbą. Stengiamės um, dirbti gerai, bet uh, matyt nepakankamai apie tai kalbame. Ir um, dėl to kalte esame matyt patys. Turėtume tą daryti ir aš tikrai sutinku su tuo, kad turėtumėm šią veiklą stiprinti, kad darytume tiek, kiek iš mūsų prašoma. Mes e, bent 50 procentų savo darbo tikrai negalime parodyti dėl to, kad e, yra kai kurie konfidencialumo aspektai atsispindintys mūsų darbe per koordinatorių, koordinuojamosius posėdžius. Ne viską galime atskleisti, tai dėl to sunku rasti tą tinkamą pusiausvyrą. Bet džiugu, kad pasisakymą baigėte teigiamą gaidą. Ir aš taip pat visiškai nenoriu vien tik tai neigiamai visko vertinti, nors ir neužsimerkiu prieš problemas. Be abejo, tinkamas komunikavimas yra e, svarbus dalykas. Mes e, dabar formuojame savo komunikacinę politiką ir bandome šviesti apie savo veiklą ir valstybės narės ir atsakingas jų institucijas. Taigi su tuo visiškai sutinku, ką pasakėte. Dėl nelegalaus žmonių gabenimo mes tai laikome mm, priekybos žmonėmis dalimi. 2010 metais buvo garsi byla viena, kai susidūrėme su nelegalaus žmonių gabenimo atveju Prancūzijoje um, tie žmonės e, turėjo gyventi visiškai netinkamomis sąlygomis, mes tuos atvejus ištyrėme ir su visomis susijusiamis valstybėmis narėmis sustiprinome kovą su šiuo reiškiniu. Tikimės be abejo visada ir valstybių narių pasitikėjimo mumis. Jeigu jos pačios e, nesikreipia į mus, e, tuomet mes negalime joms padėti, jeigu jos mano, kad gali pačios reikalus išspręsti. Ponios Sipel klausimai. Aš taip pat su nekantrumu lauksiu jūsų apsilankimo pas mus spalio mėnesį, bet be abejo sutinku su tuo, kad dialogą reikia stiprinti, plėtoti ryšius, e, savitarpio supratimą. Informavimas yra kertinė šis, nes joks koordinavimas nevyks, jeigu nebus e, gyvai keičiamas informacija. Tai turi vykti. Jeigu pažvelgsite 85 straipsnį, ten ir pasakyta, kad Eurojustas privalo stiprinti Um, kovas tarp valstybiniais nusikaltimais, remdamasis informacija, kurią gauna iš valstybių narių ir Europolo. Taigi ir viena ir kita pusė yra labai svarbios. Jeigu nestiprinsime e, Eurojusto e, informavimo politikos, tuomet e, ir bendradarbiavimas nevyks. 2010 metais, nuo 2010 metų yra dirbama ties sprendimu, kuris privaloma tvarka numatytų valstybėms narėms um, pareigą siūsti informaciją Eurojustui ir Europolui. Aš tuo klausimu labai domiuosi, esu atsakinga už jį ir tikrai esu už tai, kad reikėtų stiprinti keitimas informaciją. Mes e, galėtumėm turėtume tinkamą informaciją geriau vykdyti stebėseną visų teismuose primtų e, nuosprendžių, e, bendrauti su specialistais, analizuoti nuteisimo atvejus konkrečius. Ir tai būtų įkvėpimo šaltinis remtis ir 14 straipsnių ir plėsti bendradarbiavimą ir kitose srityse. Jeigu 14 straipsnis ir ten numatyta NCS sistema veiks tinkamai, ir jeigu informacijos kanalai ir keitimasis informacija per juos bus užtikrinamas, tada galėsime net ir patys jau imtis iniciatyvos šaukti koordinuojamo pobūdžio susitikimus. Ir tai jau būtų reikšmingas situacijos pagerinimas. Nes tada mm, nereikėtų laukti, kol valstybės narės mus kreipsis ar uh, E, nesikreips dėl to, kad neturi tam pakankamai laiko ar išteklių ir taip toliau ir panašiai. Kitas žingsnis, 86 straipsnis. Reikia vienbalsiškumo, girdėjome ir Junktinės karalystės e, delegatų ar parlamento narių pasisakymų. Tikriausiai galima būtų galvoti apie sustiprintą bendradarbiavimą tarp valstybių narių, bent jau tarp devinių. Ir viena vertus vyktų koordinuojamieji posėdžiai Eurojusto kontekste ir taip pat sustiprintas bendradarbiavimas su tomis keliomis valstybėmis narėmis. Dėl to privalome intensyvinti koordinuojamąją veiklą Taip pat žvelgėme ir į ne ES šalis. O dabar matau nukreiptus į mane žvilgsnius, suprantu, kad laiko nebeliko. Pirmininkas, per kokią minutę kitą gal pabaikite pasisakymą, apibendrinkite. Mes, Eurojustas, norėtumėm laikytis požiūrio žingsnelis po žingsnelio, įgyvendinti viską palaipsniui siekti apčiopiamų rezultatų, o tada jau pereiti prie sustiprinto bendradarbiavimo toje specifinėje srityje. Jeigu norime nuteisti kaltuosius. TCM mechanizmas aiškiai parodo, kaip mums pavyksta siekti rezultatų, kiek yra asmenų nuteisiama Europos arešto orderis, apie jį taip pat buvo klausima. Yra daugybė pavyzdžių, kai mes įsikišame pagal 16-17 straipsnį pamatinio sprendimo, kai yra tarpusavėje konkuruojantis arešto orderiai išduoti, kai arešto orderis išduodamas tam pačiam subjektui, tuomet tarpininkaujame tarp valstybių narių. Taip pat žiūrime, kad būtų laikomasi terminų reikalavimų ir mm, 2007, pavyzdžiui, metais Milane koordinavimą koordinavome penkis arešto orderius prieš 20 tikslinių asmenų įvairiose šalyse. Ir teisiškai vertinant, nebuvo viskas tinkamai sutvarkyta, ne, ne ta kalba pasirinkta, kiti formalumai netlikti. Dėl to mes e, būtinai privalome tokiais atvejais įsikišti. Ačiū, ponė Matijo, už užduotus klausimus, žinoma Junktinės tyrimų grupės nėra žinomos visose valstybėse narėse, ne visos jau pasinaudoja tomis galimybėmis, kurias suteikia šios grupės. Ir e, būtent todėl reikia atkreipti dėmesį iš jungtinių tyrimo grupių veiklos finansavimą, kelionės išlaidas, vertimo žodžių raštų išvadas ir nemažą dalį veiklos išlaidos sudaro vertimas pagal galiojančias procedūras reikia e, pasirinkti atitinkamą kalbų režimą ir mūsų kartu su tarp Europolo ir Eurojusto mes e, nuolat e, skelbime informaciją apie šių jungtinių tyrimų grupių veiklą, siūlome įvairius mokymus, administracinių gebėjimų stiprinimo galimybės, tačiau jeigu nebus padidintas finansavimas, tai ta struktūra negalės optimaliai veikti. E, taigi turbūt e, tuo ir baigčiau, galėčiau asmeniškai atsakyti į tos klausimus, kurie nebuvo atsakyti. Baigsime, sako pirmininkas, rytinę posėdžio dalį. Dėkojame poniai Koniks už atvykimą, už pristatymą Eurojusto veiklos uh, metinės ataskaitos. Linkime sėkmės jūsų agentūros veikloje. Matome, kad esate ryštingai nusiteikusi to siekti ir tikėsime, kad ateitie galėsime su jumis dažniau susitikti. Rūdienį uh, siūsime Libė komiteto delegaciją į Hagą, apsilankyti jūsų agentūroje ir esu tikras, kad galėsime išsameu susipažinti su įvairiais jūsų as, veiklos aspektais. Taip pat manau, kad galėsime iš jūsų gauti ir atinkamos informacijos raštu. Dar kartą ačiū, kad atvykote. Mūsų popietinis posėdis prasidės 14 val. 30 min. o ne 15 val. Iki.